Yeah, dear ladies and gentlemen, dear colleagues, I would be happy if you could. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, prašyčiau, kad visi susėstų ir galėsime pradėti mūsų posėdį. Pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą kolegoms. Mūsų pirmininkas ir vicepirmininkas negalėjo atvykti posėdį, todėl buvo paprašytas papirmininkauti. Nežinau, ar jūs tam prieštarautumėte ar ne. Panašu, kad niekas tam neprieštarauja. Dėkuoju už pasitikėjimą. Perkime prie pirmo darbo tokios punkto. Tai yra darbo tokios tvirtinimas. Ir dėl 20 punkto mes jį nagrinėsime e, po pietų, o 19 punktas bus nagrinėjimas iš ryto, ar kas nors tam prieštarauja. Jeigu taip, tai tada mes ir patvirtinsime tokią darbo tvarkę. Toliau, pirmininko pranešimai. Mūsų e, posėdis yra transliuojamas internetu, išskyrus koordinatorių posėdį, kuris yra uždaras. Ir e, turintys klausimų gali juos užduoti sekretariatui, o rytoj po pietų posėdis vyks kitame posėdyje, e, kitame, kitoje salėje. ESP1G3. Toliau. Balandžio 24-25 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Mes e, laikysime jas patvirtintas, nebent kas nors tam prieštarautų. Ir kągi, iškart pereikime prie ketvirtojo punkto, tai yra S ir Singapūro prekybos santykiai. Ähm, es ist mein großes Vergnügen heute, unsere Seine Exzellenz. Šiandieną man labai malonu Jums pristatyti Singapūro ambasadorių ES Eng Chuan Ong, kuris pasidalins nuomonėmis dėl prekybos santykių tarp ES ir Singapūro ir e, pakalbės apie Europos parlamento uh, vaidmens stiprėjimą šioje um, srityje, taip pat uh, e, pakalbės apie dėrybas, kurios buvo užbaigtos 2012 m. gruodžio mėnesio pradžioje. Tai yra puikiai proga parlamente mums e, pakalbėti apie šitos e, laisvos prekybos sutarties įgyvendinimą. Kol kas vyksta teisinis sutarties peržiūrėjimas. Ir dar kol kas derimasi dėl investicinių projektų, tačiau kaip tarptautinės priekybos komitetas mes jau galėtume išnagrinėti šitą LPS. Ir galutinę nuomonę išreikšime gavę tarybos dokumentus. E, vertimui reikia laiko, todėl koordinatoriai nusprendė iškart pradėti diskusijas dėl LPS. Taigi dėkoju, kad prie mūsų prisijungė ambasadorius ir aš iš karto Jums, e, ekscelencija, suteikiu žodį. Oh, much, uh, Kaspari, for... Dėkoju, ponė Kaspari, dėkoju už e, galimybę suteiktą pakalbėti apie ES ir Singapūro laisvos prekybos sutartį. Prieš atvykdamas į Briuselį mm, buvo informuotas, kad nuolat turi lankytis Europos parlamente ir informuoti parlamentą apie vykstančius pokyčius LPS rytyje. Įsigilinau Lisabonos sutartį apie Europos parlamento turimas bendro sprendimo prieimimo procedūros galės ir taip pat kaip Europos parlamentas gali atstovauti ES ir Europos interesus. Taigi džiugu, kad man pavyko susitikti jau su aštuoniais Europos parlamento nariais, kaip antai su ponu Kasparė, kuris puikiai susipažinė su Singapūru. Ir taip pat susitikau su kitais nariais, kurie galbūt nėra taip e, susidomėję regione vykstančiais pokyčiais. Taigi šiandien aš tikiuosi trumpai paaiškinti, kodėl Singapūras yra toks svarbus toje laisvos prekybos sutarties kontekste. Taigi, pirmiausia, Singapūras yra tikrai e, nedidelė šalis, tik tai 7000 km2, be maž 5 milijonai gyventojų. Ir e, iš Azijos mes esame antrasis e, prekybos partneris ES. Kalbant apie LPS, pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie duomenis. Singapūras, kaip žinia, geografinė prasme yra e, nedidelė šalis, tačiau mūsų prekybos apimtis prekių srityje, tai yra 7 milijardai eurų per metus. Mes esame 14 e, šalis pasaulyje pagal prekybos apimtis Europos Sąjungoje. Mes, manyčiau, esame septintasis prekybos partneris. Dabar pagal paslaugas mes irgi esame vieni iš lyderių Europos Sąjungoje, tikriausiai užimtume ketvirtąją vietą. Taigi, ekonominio dydžio prasme esame iš ties e, patikimas ES prekybos partneris. Mūsų regionas tikrai ES gali kelti nemažai interesų. Singapūro prekyba su ES E, sudaro trešdali visos mūsų e, prekybos. E, asociacijos kontekste. Investicijos iš Singapūro į ES yra didžiausios iš Pietų Azijos. Singapūras yra antroji didžioji e, tiesioginių investicijų šalis po Japonijos. E, Kai kas mano, kad tai turėtų būti Indija, Kinija arba Pietų Koreja, tačiau faktas tas, jog Singapūras yra antroji didžiausioji invest, tiesiog investicijų šalis iš Azijos Europos Sąjungoje. Singapūras tikrai nėra nei Japonija, nei JAV ir nerungtiniauja su šiomis šalimis, bet e, ta statistika aiškiai rodo, kokį vaidmenį vaidina Singapūras toje prekybos politikoje. Pažvelgus į ASEAN e, kontekstą, tai yra daug maž. E, rinka. Tai yra 600 milijonų rinkos e, gyventojų rinka. Taip pat ASEAN kreipia dėmesį ir į kitas rinkas ir Kaip žinia, ASEAN dabar yra labai dinamiška ekonominė sritis, turinti tikrai nemažą interesą ES. O Singapūras vienas iš pagrindinių veikėjų. Ir mes galime kalbėti apie atskiras priekybos sutartis. Taigi, toks yra kontekstas ir tikrai Singapūras gali kelti nemažą interesą Europos Sąjungoje. Dabar norėčiau pakomentuoti LPS. Yra keli dalykai, kurie gali būti tikrai įdomus Europos parlamentui ir taip pat Tinės e, prekybos komiteto nariams. Pirmiausia, prieiga prie rinkos. Kai įsigalios sutartis ES iškart gaus tiesioginę prieigą į, prie rinkos. ES tikrai siuntė e, gerus dėrybininkus, tačiau tam, kad mes patektumėme į vidaus rinką, užtruko penkius metus. ES yra atskira valiuta, bet e, mes turėdami tą tiesioginę prieigą prie rinkos tikrai e, turėsime naudos. Kaip žinia, dabar yra maž 9,5 tūkstančių ES kompanijų įsikūrusių Singapūre. Ir tas faktas leis to ten Singapūre veikiančioms kompanijoms pasinaudoti iš tos e, LPS. Mums reikia to susitarimo, nes mes neturime daug gamtos išteklių ir daugeliu atveju kompanijos turi daug prekių ir paslaugų importuoti iš užsienio. Todėl mes manome, kad e, toks sustrimas yra labai naudingas mums. Buvo taip pat keltas klausimas dėl to, ar kai kurios šalis gali pasinaudoti šitą sutartimi ir eksportuoti savo prekes į Europos Sąjungą. Taigi, gerbi nariai, aš norėčiau jūs užtikrinti, jog tai pagal šią sutartį nėra įmanoma. Noriu pastebėti vėl dar kartą, kad Singapūras yra labai nedidelė šalis. Žemės kaina yra labai brangi. Mes turime taupyti savo išteklius, resursus ir taip pat skaičiuojame kiekvieną centimetrą. Todėl mes tikrai nepardavinėjame e, savo žemės tam, kad mūsų šalia įsikurtų e, pigus gamintojai iš kitų valstybių pažvelgus į mūsų eksporto e, rodiklius į ES, tai mūsų e, prekes tai yra tikrai e, farmaciniai produktai, puslaidininkiai, elektronikos prekes, taip pat įvairūs įrengimai. Taigi visos šios prekes reikalauja tikrai daug pridėtinės vertės darbo iš Singapūro mūsų pagrindiniai prekybos partneriai yra JAV, Kinija, Indija ir ne vienas iš e, šių partnerių nesusidūrė su tokio pavadžio problemas, todėl aš noriu užtikrinti, jog e, tą susirūpinimą jūs tikrai galėtumėte atidėti į šalį, nes tokios prekės, pigios prekės nepateks į ES. Paslaugos yra taip pat kita sritis ir galiu pranešti, jog yra aukšto lygio susidarimas tarp Indijos ir Singapūro, kuris taip pat parengė ir aplinkosaugą, finansinius klausimas, jūrų transportą, profesinės sritis, komandiruotų darbuotojų sritis ir visai lė kitų sričių. Mes taip pat numatėme įtrauk, neįtraukti į sutartį dvigubo GPA susitarimo. Taigi, tokios yra priemonės. Ir tai nėra e, prekybos barjerai, bet priemonės. Taigi, štai toks yra susitarimas su Indija. Mes taip pat aptarėme vartojimo e, automobilių pramonės, energijos sritis ir taip pat mėsos produktų sritis tai galbūt tai nėra labai reikšminga jums, bet tiesiog žinokite, kokios yra mūsų sustarimo gairės. Ir e, pagal tokį sustarimą e, išvengime dvigubo tikrinimo. Jeigu produktas yra tikrinimas ES, pavyzdžiui, tai Singapūrė mes nereikia patikrintos arba išduos sertifikatas iš naujo. Ir jūsų kompanijoms bus lengviau eksportuoti, pažiūrėjau, sakykime, savo automobilius į Singapūrą. Tai yra tos netarifinės priemonės. Toliau, tvarus vystimasis. Tai yra dar vienas rytis, kur Europos Sąjunga tikrai turi nemažą susidomėjimą. Darybų metu buvo sutarta kad tęstusi dėrybos dėl aplinkosaugos ir taip pat socialinio vystimosi. Čia turiu omeny tiek aplinkosaugos, tiek e, užimtumo politikos standartus. Ir buvo e, sudarytos atskiros darbo grupės, kurios kaip tik vadovaus tiems klausimas tiek Singapūre ir ES. Kitas paskutinis klausimas dėl geografinių nuorodų. Prieš kelis jau mėnesius, kai susitikau su Intos kolegomis, e, jeigu buvo kalbėta apie tai, jog jeigu nebus geografinės nuorodos, tai nebus problema. Kai yra tos geografinės nuorodos, tai žinoma, jūs pasisakote už tai, kad mes patvirtintume aiškius įsipareigojimus. Mes suprantame, kad jūs norite užtikrinti e, šiuos susitarimus ir aukštą kokybę. Taigi, kai mes gausime tas geografinių nuorodų patvirtinimus, tai mes juos registruosime pagal atitinkamus reikalavimus. Taigi, perinu prie šitų girmi komiteto nariai. Pamadžiau apibūdinti ir įvertinti šitą LPS. Tikrai potencialas didelis ir Europos kompanijoms laukia nemažai galimybių. Jūs tikrai gausite puikią infrastruktūrą ir visą verslo aplinką Azijoje. Taip pat galimybė naudotis e, moderniausiamis priemonėmis sustiprins šios sutarties įgyvenimą Azijoje. Taigi mes kartu su komisija tikimės, kad Europos parlamentas įvertins teigiamai LPS e ir jį patvirtins dar iki šios kandencijos pabaigos. Suprantu, kad laiko nėra daug, daugelis man minėjo, jog praktiškai dabar neįmanoma tai patvirtinti, tačiau jeigu yra valia, tai mes tikimės tikrai, jog laisvos prekybos trimas bus patvirtintas ir taip pat netrukus įsigailios, kad visos kompanijos ir abiejų valstybių šalis, interesuotos šalis iš to pasinaudotų. Taigi, dėkoju uždėmesi ir esu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkoju. Much, your... Dėkoju ambasadoriui už jūsų minčių pristatymą ką Jūs manote apie tokį ambicingą susitarimą. Dabar suteiksiu žodį komiteto nariams. Ehm, ponas Kamalė yra parengęs pranešimą apie ES e Singapūro laisvos priekybos susitarimą, tad jam ir suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė, ačiū ambasadoriau. Mes organizavome ne vienas diskusijas per pastaruosius mėnesius. Tačiau aš norėčiau e, paklausti, gal jūs galite pateikti mums naujausią informaciją apie štai kokius dalykus. E, E, mes baiminamės dėl terminų, stengiamės dirbti kuo galima sparčiau ir atrodo, kad šiuo klausimu sutarė visos politinės frakcijos parlamente. Praeitįje parlamentas spaudė komisiją ir tarybą, kad būtų kuo galima pasiekti daugiau pažangos šiame procese. Tačiau dažnai mes girdime. E, kad problemos egzistuoja būtent jūsų pusėje. Ir norėčiau sužinoti, ar tai yra tiesa ir ar jūs galite e, mūsų patikinti, kad jūs taip pat stengite siekti pažango šiame procese iš savo pusės. Taip pat jūs kalbėjote apie geografinių nuorodų registrą. Gal galėtumėt pateikti kažkokių terminų susijusių su pačiu registru, nes šis klausimas aktualus kai kuriems kolegoms. Toliau kitas dalykas yra nekilnojimo turto mokestas. Mes davome e, informacijos iš mūsų rinkėjų, kurie kalba apie papildomus 10 e, procentų mokesčius taikomus nekilnojamui turtui. Ir aš norėčiau sužinoti, gal galite pateikti mums daugiau informacijos šiuo atžvilgiu. Toliau dar poras, dalyka, poras dalykas, por dalykų, tai yra investicijos, e, kiek pasistumėjo dėrybos dėl investicijų skyriaus ir taip pat gal galite pasakyti, kai, kada tos dėrybos bus baigtos. Taip pat dėl mm, kitų. Um, susitarimų, kaip e, dera dėrybos su, dėl tų susitarimų su dėrybomis dėl LPS. Pirmininkas. E, aš suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams, galimybę pasisakyti, ar EPP frakcijos vardu kas nors norėtų tarti žodį. Jeigu ne, Davidas Martinas iš socialistų frakcijos prašome. Pirmininkė, neturiu ką pridurti, kadangi ambasadorius viską aiškiai išdėstė, aš pritariu jam tai, kas buvo pasakyta dėl šio ambicingo LPS, tikiuosi, kad jis bus ratifikuotas dar esančiai kadencijai, tačiau, kai buvo pasakyta, kad na, laiko lieka nedaug, o dar mm, teks padirbėti dėl LPS. Aš norėčiau padėkoti ambasadoriui asmeniškai E, jis minėjo geografinių nuorodų klausimą. E, pradžioje e, Singapūras tikrai nebuvo entuziastingai nusiteikęs dėl dėrybų susijusių su geografinėmis nuorodomis ir pats ambasadorius turėjo sunkiai padirbėti, kad įtikintų vyriausybę įtraukti šį klausimą į dėrybas. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Dėl Azijano asociacijos. Uh, Ar įmanoma e, sudaryti LP sutarimą su ASEAN asociacija? Ar ir manoma pasiekti LP sustarimus su kitomis ASEAN asociacijos šalimis? E, aš tikrai nesibaiminu, kad ES užplūs pigi produkcija iš Singapūro, tačiau yra problemų, dėl kurių e, žmonės baiminasi. Tai yra ar galiausiai į, į Singapūrą nepradės plūsti e, pigi produkcija iš kitų šalių ir vėliau ji bus tiesiog importuojama, eksportuojama į ES šalis. Taigi dėl tokių dalykų žmonės baiminasi. Dėkoju toliau Alde frakcijos vardu. Kolega Kazak. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ambasadoriui už tikslę pateiktą informaciją, už labai įdomius faktus. Pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl to, kad mes norime, kad LP sustarimas būtų kuo platesnis ir reglamentuotų e, kuo įvairesnius kuo platesnius tarptautinės priekybos aspektus. Taip pat, kad mm, na, būtų atsižvelgta į kai kurių valstybių narių pageidavimus dėl jautrių klausimų, tokių kaip geografinės nuorados. Aš norėčiau papildyti e, kolegą Kamal ir užduoti papildomą klausimą. Jūs sakėte, kad jūs ketinate sukurti E, tam tikrą produktų registrą. Ir sakėte, kad dauguma tokių produktų yra žemės ūkio e, kilmės. Ir kad, e, na, bus sudarytas tokių produktų registras. Norėčiau sužinoti, kokiu principu ir kaip bus atrekami produktai, kurie bus įtraukiami į tą geografinių nuorodų registrą. Ar yra kažkokie kriterijai, pagal kuriuos vieni produktai patektų į registrą, kiti ne. Kitaip tariant, pavyzdžiui, ar prioritetas būtų E, teikiamas tiems produktams, kurie yra itin aktualūs ES partneriams. Toliau jūs, pavyzdžiui, minėjote valstybės, su kuriomis esate pasirašę LPS. Tačiau, man atrodo, kad mm, pamiršote paminėti vieną šalį, su kuria šiuo metu vyks, e, vedame dėrybas. Turiu omeny Tailandą. Gal galite mums pateikti savo požiūrį į Tailandą? Tai būtų mums labai įdomu kaip komiteto nariams. Dėkoju. Ačiū. Guoja frakcijos vardu. Olafai prašome. Ačiū ambasadoriai už pasisakymą. Aš norėčiau užduoti kelis klausimus. koks bus tokio sustarimo poveikis e, regioniniai integracijai. Aišku, mes norėtume, kad visų pirma būtų buvę pasirašyti LPS susitarimai tarp atskirų regionų, tačiau na, tas tikslas nebuvo pasiektas. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip e, sustarimas e, su Singapūru paveiks regioną ir kitas e, šalis. E, kaip e, tai paveiks, pavyzdžiui, kitas valstybės ir jų galimybės e, dėrėti su LPS, atsižvelgiant į tai, kad, na, ES ketina pasirašyti labai tokį platų LPS sustarimą su Singapūru. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip LPS įtakos pačią L Singapūro ekonomiką, gamybą. Ar numatote kažkokių neigiamų pasiekmių? Taip pat norėčiau, kad gautume, pateiktumėt mums daugiau informacijos informacijos apie e, investicijų protekcionizmą? Ar kyla dėl to kažkokių problemų derintis? Ir galiausiai dar vienas klausimas. Gal galėtumėt porą žodžių pasakyti apie migrantus darbuotojus Singapūrę. E, profi, for, for, profesinės sąjungos žmogaus teisų organizacijos sako, kad tokie žmonės susiduria su diskriminacija. Ir taip pat norėčiau sužinoti e, daugiau informacijos apie vietos darbuotojus, kurių dauguma sudaro e, migrantai. Taigi norėčiau sužinoti, ar pasiekta kažkokia didesnė pažanga užtikrinant migrantų darbuotojų teisę Singapūrę. Dėkoju. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį e, ponui Šnegelmin e, iš Europos komisijos, kuris buvo vyrdyrybininkas. Ačiū. Ačiū e, už suteiktą man galimybę pasisakyti, sureaguosiu į pasakytas pastabas. Visų pirma, mes džiaugiamės tuo, kad komitetas analizuoja šį klausimą jau dabar Ne vieną kartą buvo sakyta, kad e, labai svarbu, kad LPS e, sustarimas būtų ratifikuotas kuo galima greičiau. Mes, aišku, siekiame prisidėti prie šio tikslo ir siekiame, kad dėl to, e, siekiame, kad dėl to LPS sustarimo būtų susidėrėta kuo galima greičiau. Sutinkame dėl daugelio dalykų, mm, ką pasakė ambasadorius. Tiesiog norėčiau paminėti vieną skaičių, kuris yra mums aktualus. Tai yra investicijos. E, Dėrėdamėsi mes turime žinoti, kad 80 e, procentų dvišalių investicijų e, su ASEAN asociacijos šalimis tenka būtent Singapūrui. Taigi matote, kad skaičiai tikrai yra įspūdingi ir investicijos e, tikrai puikiai parodo e, įmonių ilgalaikius e, įsipareigojimus ir parodo, kaip arti yra mūsų ekonomikos ir kad jos vis labiau artėja viena kitos. Toliau keletas dalykų, kuriuos turėčiau paminėti. Pavyzdžiui, prieiga prie rinkos netarifiniai barjerai arba netarifinės priemonės, kilmės nuorodos taisyklės. Mes iš esmės pritarėme tam, kas buvo pasakyta. Komisija organizavo diskusiją su kolegomis iš Singapūro ir sugebėjome e, susitarti dėl labai aukštų standartų šiuose srityse. E, dėl netarifinių barjerų yra skyras, yra skyrius, kurie, kurie atsinaujinančius energijos šaltinius ir barjerų mažinimą e, Taip pat dėl geografinių nuorodų sutarėme dėl registro. Tai anksčiau nebuvo numatyta e, dar dėrybų pradžioje. E, taip pat e, kolegos Kazako klausimai apie tai, kas vyksta dabar, yra labai aktualūs. Kitas dalykas yra geografinių nuorodų testavimas. ES taip pat atliekamas geografinės nuoramos patikrinimas. Ir mm, mm, geografinės nuorodos registras leis apsaugoti platesnį produktų skaičių. Taip pat turiu pasakyti, kad e, mes tikrai sulaukėme prašymų E, iš valstybių narių ir sugebėjome tikinti e, Singapūrą, kad e, tam tikrais atvejais būtų geriau sudaryti susitarimą visų pirma su, LP, su Singapūru, o ne su visa ASEAN asociacija. Uh, E, taip pat galime sakyti, kad pasiektas rezultatas yra toks, kokio mes tikėjomės. Taip pat ten yra ir e, nuorod, e, nuostatos dėl miškininkystės, dėl žuvininkystės. Mes laikomės nuomonės, kad priekybos susitartyse turėtų taip pat būti atkreipiamas dėmesys į tvarumo tikslus, kad na, toks susitarimas būtų priimtinas Europos Sąjungai. Dar vienas pasis, e, žodis dėl pačių terminų. Kitą savaitę mes e, vyksime vėl į Singapūrą, dėrėsime, taip pat ketiname organizuoti papildomus susitikimus dėl teisinių dalykų. Mhm E, mes tikrai e, siekiame, kad tie teisiniai klausimai būtų išspręsti kuo galima greičiau. Kiti sakė, kad reikia rūpintis jau vertimais. Neaišku, kiek visas tas procesas gali užtrukti, tačiau mes sieksime, kad tas procesas būtų kuo galima spartesnis. E, jau esame girdėję pastabų, kad tas vertimai turėtų būti užbaigti kuo galima greičiau. Ir, aišku, LP susitarimai yra labai svarbus, jie padeda kovoti su nedarbu ir panašiai. Dėkoju. Much, Ačiū, ponė Šleigermich. Dabar norėčiau suteikti žodį ambasadoriui. Ambasadorių žodis jums. Galite atsakyti klausimus. Ačiū, ponė Kaspari. Susidariau ilgą klausimų sąrašą. Pasistengsiu atsakyti kiek įmanoma daugiau jų. Pirmiausiai klausimas buvo dėl terminų ir Singapūro įsipareigojimo, kuo greičiau pabaigti dėrybas. Mes dabar deramės ir dėl dėl TPP ir dėl bendro partnerystės susitarimo. Noriu aiškiai pasakyti, kad Europos Singapūro laisvos prekybos sutartis yra vienas didžiausių prioritetų Singapūrui ir mes norime baigti dėrybas ir ratifikuoti šią sutartį kiek įmanoma greičiau. Kaip ir pasisakydamas sakiau, kad tikiuosi, mes tikimės, kad bus šis sutartis, su, su šis sustarimas ratifikuotas iki kadencijos pabaigos, tai reiškia kitų metų gegužės mėnesio. Mūsų teisiniai, teisininkai dės visus, visas pastangas, kad būtų baigtas teisinis ruošimo darbas, jeigu reikės dirbti viršvalandžius, jie dirbs, kad būtų atlikti visi darbai laiku. Tiek galiu pasakyti apie Singapūro įsipareigojimą paruošti teisinę, teisinį darbą. Dėl geografinių nuorodų registro mes dirbame su komisija ir mes iš tikrųjų pasakėme, kad mes pasiruošę vykdyti įsipareigojimus ir dabar galiu tiesiog patikinti narius, kad tuo met, kai sustarimas bus pasirašytas, e, pritartas parlamente, ratifikuotas parlamente, įmonės norinčios registruoti savo produktus Singapūrė galės naudotis geografinės nuorodos sąrašu. Dėl terminų jau pasisakiau, dėl nekilnojamo turto mokesčių galiu pasakyti, kad prieš keletą metų buvo įvestas atitinkamas mokestis. Tai yra žingsnis tam, kad Singapūre būtų galima įsigyti būstą. Kaip suprantate, Singapūras yra labai maža šalis ir mes negalime leisti laisvai rinkai per daug žaisti nekilnojamo turto kainomis. Mes norime užtikrinti ilgalaikį stabilumą ir tvarumą mūsų mažoje nekilnojamo turto rinkoje būtent tokiu tikslu buvo įvestas šis mokestis, tai nėra politika, kuri būtų nukreipta į priekybą ar investa, investavimą. Kalbant apie investavimą, nu, mūsų dėrybininkai aktyviai darasi dėl šio skyriaus. Reikia turėti galvoje, kad komisija yra įgaliota tik kovo mėnesį, buvo galėtų tik tai 12 metų kovo mėnesį pradėti dėrybas dėl investicijų skyriaus. Singapūras tikrai nori pasistumėti šiuose dėrybose. Mes norim, kad šis skyrius būtų tvirtas, kaip jau anksčiau sakiau. Singapūras čia Europoje yra vienas didžiausių investuotojų iš Azijos, antras pagal stambumą investuotojas. Taigi mes norėtumėm, kad investavimo skyrius būtų stiprus skyrius, o ES yra vienas iš stambiausių užsienio investuotojų Singapūre. Taigi manau, kad investavimo skyrius, tvirtas investavimo skyrius bus labai naudingas ir ES ir Singapūrui. Nes nežinau kodėl, kokių kliučių galėtų kilti greitų laikų susidėrėti dėl tvirto investavimo skyriaus dėl bendradarbiavimo susitarimo, kuris, dėl kurio taip pat derimasi kart, šalia e, laivos prekybos sutarties. Šios dėrybos šiek tiek e, lėtesnės, bet mes tikrai norime kuo greičiau baigti šias dėrybas su išorės veiksmų taryba, tarnyba ir tikimės artimiausių metų gauti gerų žinių dėl dėrybų dėl šios sutarties. Taip pat pasižymėjau kad Europos parlamentui yra labai svarbu, jog laisvos prikybos sutartis būtų pasirašoma kartu su bendradarbiavimo sutartim. Ponas Martinas uždavė klausimą apie tai, ar šis susitarimas galėtų visos prekybos tarptis galėtų tapti liktai ir tokiom galiniam durim, pro kurias kitos šalis importuos pigias prekes. Tikrai tokios galimybės nėra, nes Singapūras orientuojasi į didelės pridėtinės vertės prekes. Bet kaip anksčiau sakiau, iš tiesų per Singapūrą dabar patenka į ES pigių prekių. Bet netgi jeigu į Singapūrą pateks pigių prekių, tos prekės per Singapūrą nekeliaus į ES. Dėl dvišalės sutarties ar dvišalės sutartis prieštaraus dvišalės sutartys, tarkim, tarp ES ir ASEAN, e, ar galėtų jos prieštarauti iš teisų šitam sutarimui? Ne, nes Singapūras buvo pirmoji šalis, kuris sudarė LSO prekybos sutartį su Japonija, kol dar nebuvo prekybos ASEAN ribose, taip pat su Kinija, su šia, Pietų Koreja ir su Indija. Manome, kad nebus jokių prieštaravimų jeigu pasirašysime pirmiausia dvišalę sutartį, o paskui regioninę sutartį. Iš patirties matome, kad tokios višalės sutartys yra geras pirmas žingsnis į regioninį bendradarbiavimą, nes susitarimas su Singapūru yra labai tvirtas dokumentas, kurį paskui galėsite naudotis, naudoti derantys su kitomis Azijos šalimis dėl panašių sutarčių. Neigiamą įtaką Singapūro gamybos sektoriui. Singapūras buvo labai atvira rinka mm, nuo tada, kai ėmėmės ekonominės plėtros politikos, jeigu pasidomėtumėte istoriją. 70 septintajame, aštuntajame dešimtmetyje Singapūras pradėjo m, mm, tokią ekonomikos pritraukimo politiką ir mes e, kvietėme užsienio investicijas ir iki šiol ta politika taikoma, mes sveikiname visus su, visas užsienio įmonės investuoti kuo daugiau konkurencijos bus šalies viduje, tuo bus geriau pramoniai, tuo bus geriau pačiam Singapūrui. Tas klausimas, ar nepakankamai konkurencingos įmonės yra išstumiamos iš rinkos, gal ir taip, tai yra rinkos jėgos, mes tikrai nebandysime apsaugoti pramonės šakų Singapūre, todėl kad pasirašysime laisvo, laisvos prekybos sutartį. Dar poro žodžių apie migrantų darbo teisės. Visi užsieniečiai darbuotojai Singapūre yra saugomi užsieniečių darbuotojų atitinkamų teisės aktu. Mes skatina bendradarbiavimą tarp vyriausybės, darbuotojo ir dar, darbdavio. Tai yra trišalė sutartis ir visos trys šalis. Šita sistema yra skurta tam, kad nebūtų naudojamasi darbuotojais, jie nebūtų išnaudojami, nesvarbu, ar jie yra singapuriečiai ar užsieniečiai. Užsienietis dirbantis Singapūre turi prieigą prie E, sveikatos apsaugos, jisai turi teisę gauti atlyginimą laiku, atitinkamas atostogas. Mes turime visą teisinę bazę tam, kad dirbantis mūsų šalyje užsieniečiai būtų apsaugoti. Tokia pati tvarka galioja ir namuose dirbantiems darbuotojams, samdomis darbuotojams. Paskutinis klausimas buvo apie Taivaną. Taip mes pasirašėme priekybos sutartį su Taivanu. Dabar negalėčiau pasidalinti detalėmis ar, ar smulkiu, plačiau apibūdinti tų dėrybų, bet jeigu parlamentarai norėtų sužinoti daugiau, galėčiau patikti informacijos apie mūsų dėrybą su Taivanu. Tikiuosi atsakiau visus klausimus. Jeigu, yra, jeigu liko neatsakytų klausimų, prašau priminkite. Ačiū. Ačiū, ambasadoriau. Ar kolegos norėtų dar užduoti klausimų ar išsakyti pastebėjimų? Jei ne, tada dar kartą dėkojame ambasadoriui. Aš asmeniškai manau, kad kad iki kadencijos pabaigos sulaukti parlamento pritarimo šiam, šiai sutarčiai yra gan ambicingas planas, bet mūsų komitetas tikrai norėtų e, greitai spręsti šį klausimą. Tai akivaizdu ir sprendžiant iš to, kad šiandien buvo galimybė pasikalbėti ir mes rengame informaciją, kiek įmanoma, nors dokumentai oficialiai dar nėra pateikti. Taip pat norėjau pasakyti, kad mes turime pastovę priežiūros grupę, kuri rūpinasi priekybos santykių priežiūra, būtent su jūsų šalimi ir ateityje galėtų būti šios sutarties priežiūros grupė. Ačiū dar kartą ir bus malonu dar kartą susitikti ir dar išsameu pakalbėti apie laisvos prekybos sutartį. Jeigu daugiau nėra klausimų, norėčiau pereiti prie penkto klausimo - kolektyvinis muzikos kūrinių autorinių teisų bei susijusių teisų ir teisų licencijavimo įvairiose teritorijose tvarkymo susijęs su tokių kūrinių panaudojimu internete vidaus rinkoje. Yra pateikti pakeitimai Europos ir tarybos direktyvai susijusi su autoriniu teisų, autoriniam teisėm ir susijusiam teisėm. Mūsų komitetas atsakingas už šį dokumentą. 15 jau buvo pateikta e, pakeitimų ir dar papildomai 106 pakeitimai e, buvo kalbama, kad reikėtų skaidrumo ir vartotojams, ne tik tai e, gamintojams, taip pat e, kitos nuostatus. Helmutas Šulcas yra pranešėjas šio dokumento. Norėčiau teikti jam žodį, kad jisai pasidalintų mintimis. Dėkoju pirmininkė. Mes komitete tikrai nagrinėjame labai svarbų dokumentą, taip pat e, nagrinėjame taip, kaip mes prisidame prie direktyvos. Kaip jau buvo pastebėta, dėl šios nuomonės buvo pateikta be ma 106 pakeitimai. Dėkuoju kolegoms iš komiteto, taip pat iš įvairių frakcijų, taip pat šešėliniam pranešėjams, kurie iš vien su manimi dirbo rengiant šią, šį nuomonės projektą ir didžioji pakeitimų dauguma buvo pateikta kartu su mano kolegomis Šakė ir Kirkin. Noriu pabrėžti, kad komitetai yra pirmas kartas, kai mes prisidedame prie tokios nuomonės e, rengimo pagal 49 e, darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Tai reiškia, kad mes pasinaudojame tomis kompetencijomis, kurios numatytos mūsų komitetui, rengiant nuomonę. Kaip jau pastebėjau, pirmą kartą, kai keitėmės nuomonėmis, tai reiškia, kad einame tokiu keliu, kur kiekvienas gali prisidėti prie e, nuomonės rengimo, neapsiribojant tomis kompetencijomis, kurios skirtos mūsų komitetui. Noriu taip pat pabrėžti, jog mes susidurime kaip komitetas su tokiu iššūkiu, jog mes negalime renkti tokio lygiai gretaus pranešimo. Taigi gavome daug pakeitimų ir Eva, kaip pranešėja, norėjo pastebėti, kad daugelis e, pakeitimų buvo pateikta Jūri, Imko ar iš kitų komitetų. Mes bandėme įtraukti maksimalų skaičių pakeitimų, tačiau teko atmesti nemažai pakeitimų, nepaisant to, jog kai kurių pakeitimų turinys ir buvo priimtinas. Kai kurie pakeitimai dubliuojasi, nes aptariami tam tikri punktai antrą kartą. Manau, tai yra kito mūsų darbo kartu etapas, kai mes paprašysime kolegos kai kuriuos e, pakeitimus atsiimti. Aš pas nusprendžiau paremti 18 pakeitimą, kuris buvo minėtas pono Kaspari, kur buvo minėta taip pat ir komisijos siūlymas dėl kolektyvinių administravimo organizacijų. Manau, kad tai yra teigiamas žingsnis šioje srityje, nes tokiu būdu mes nusikliai laikomės PPO terminologijos ir ją taikome tekste tikrai pakankamai nusekliai. Taip pat priejau išvados, jog galiu paremti ir kitus pakeitimus, kurie susijęs su mūsų komiteto kompetencija. Galbūt aš pateiksiu kompromisinius pasiūlymus dėl šių pakeitimų. Taip pat kai kurios pakeitimus aš ir atmečiu. Tai yra 94, 95, 6, 100, 103, 108, 109 ir 118 pakeitimai. Taip pat pasiūlysiu keturis kompromisinius pasiūlymus dėl 55, 78, 92 ir 93 pakeitimo. Dėl to kviečiu šešėlinius pranešėjus dar kartą dirbti kartu su manimi kitame etape ir siūlau arba gegužės 30 arba birželio 4 dieną surenkti e, posėdį kartu su tais šešėliniais pranešėjais dėl šitų pakeitimų. Taigi, dėkoju už bendrą darbą ir žiūrėsime, kaip mums pavyks dirbti toliau. Ačiū. Labai dėkuoju. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniam pranešėjim, kurie dalyvauja mūsų posėdėje. O paskiau žodį suteiksiu kitiems nariams. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū už tikrai Helmutui Šolcui už tą pristatymą, už paaiškinimus. Aš irgi palaikau tuos pakeitimus, kuriuos pasirašėme kartu su mano liberalų kolega Hakil. Prie jų mes dirbome kartu iš skirtingų komitetų ir tikrai abi mūsų frakcijos pateikė panašių pakeitimų. Ir Pagrindinis pakeitimų tikslas yra įvesti daugiau skaidrumo dėl licencijavimo, taip pat dėl kolektyvinių administravimo asociacijų valdymo ir funkcijų. Mes taip pat norime padidinti veiksmingumą rinkoje, naudojant elektroninės procedūras, o taip pat aptarti licencijas, nes manome, kad tartautiniu požiūriu tai būtų labai naudinga. Mums svarbus ir kitas dalykas, mums kaip žaliesiams, tai yra suteikti daugiau teisių autoriams. Tokiu būdu, kad jie galėtų uh, patys organizuoti savo darbą, pasirinkti licencijas ir uh, kaip jie galėtų tapti prieinami platesniai visuomeniai, priklausomai nuo jų pasirinkimo. Tai yra svarbus žingsnis, nes tokiu būdu autoriai tampa mūsų to kolektyvinio administravimo e, priemonių centras. Mes norime užtikrinti, kad šitos institucijos e, būtų audituojamos nepriklausomų institucijų. O tai reiškia, kad privalu renkti finansinės ataskaitas ir net smulkios kolektyvinės organizacijos turėtų, turėtų savo standartus. Norime numatyti ir ginčių sprendimo mechanizmus, kurie būtų primtini visoms šalims. Mes laikomės nuomonės, kad kolektyvinio administravimo organizacijų ataskaitos irgi turėtų turėti savo struktūrą, kad mes žinotume, kas vyksta. Nes kai kuriuose valstybėse narėse sunku įsivaizduoti, kad užsienio autorius, e, bandantis e, e, patekti į rinką Europoje, susiduria su įvairiomis kliūtimis, tarp kurių jam sunku atsirinkti. Mes norėjome išaiškinti situaciją remiantis paslaugų direktyvą ir dėl to čia mes siūlome kad paslaugų direktyvos išimtis, tai yra autorių teisės, būtų priklausomos nuo teisės nuostatų. Mūsų supratimu verta šios klausimus svarstyti ir šiame kontekste. Taip pat mes norime nustatyti e, muzikos kūriniams e, protingus tarifus, remiantis Teisingumo teismo praktiką, kur e, kalbama apie tuos protingus terminus, mes norime e, įvesti nediskriminacinių kainų mechanizmus. Ir bet kokios licencijos kultūriniams kūriniams taip pat turėtų būti skaninus. Tokiu būdu būtų daugiau, suteikiama daugiau teisių autoriams. Atkreipiant dėmesį į įvairius tyrimus kultūrinių e, darbų srityje, buvo pastebėta, kad daugelis autorių nori naudotis tokia licencijamo struktūra, todėl mums būtų keista primti tokią direktyvą, kuri nenumatytų tokių e, reikalavimų. Mes norėtume paremti ir kitų pranešėjų, ypač Šolco pakeitimus, kuris tikrai daug dirbo. Ir mes remiame tą jo darbą, pastangas. 45-50 pakeitimas ir 100 ir 116 pakeitimas yra tikrai geri ir mes esame pasirengę uh, kartu su ponu Šolcu dirbti ir toliau. O dėl to, dėl tų siūlytų susitikimų, dėl koordinatorių susitikimų, tai aš pasakyčiau už Liepos ketvirtos dienos posėdį. Dėl kitų detalių, tai aš jas atsiųsiu elektroniniu paštu, taip pat mūsų komunikatą, kurį parengsime raštu. Ir mūsų nuomonė dėl komiteto kompetencijos. Dėkuoju. Thank you very much. Ačiū. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tada noriu suteikti žodį Europos komisijos atstovui iš e, rinkos generalinio direktorato. Prašome. Ačiū ir suteiktą žodį. Visų pirma, norėčiau padėkoti komitetui už spartų ir efektyvų darbą ir kad laikėtės nustatytų ambicingų terminų. Tai taip pat labai svarbu komisijai. E, svarbu, kad ši direktyva būtų patvirtinta, ko galima greičiau. Mes priemėme domėn, kad yra pateikta labai daug papildomų e, pakeitimų e, pono Šolco e, nuomonės projektui ir norėčiau įvardinti kai kurias pastabas. E, pavyzdžiui, dėl paslaugų direktyvos komisija visą laiką laikėsi nuomonės, kad paslaugų direktyva būtų taikoma ir kolektyvinių teisų administravimo asociacijoms. Toliau dėl pačio termino asociacija, e, organizacija pakeitimo. Norėčiau paminėti, kad e, šiuo metu panašios diskusijos vyksta ir taryboje, ir pirmajame, pirmame e, tarybos parengtame kompromisinėme variante terminas pakeistas į organizaciją. Toliau dėl teisų e, turėtųjų e, galimybės apsispręsti, paprašyti licenzijos kiekvienam kūriniui atskirai. Mes pasižymėjome šį prašymą, komisija pradžioje tokio dalyko nenumatė, tačiau mes e, žiūrėsime, kaip vyks diskusija šio klausimo. Taip pat komisija siekia užtikrinti didesnį veiksmungumą, didesnį skaidrumą, kalbant apie kolektyvinių teisų administravimo asociacijas ir būtent toks yra direktyvas direktyvos pasiūlymo tikslas. Taigi mes stebėsime e, ir tuos pasiūlymus, kurie bus pateikti šiame komitete. Vienas dalykas, kuris nebuvo paminėtas šiandienos diskusijose. Šis komitetas taip pat pateikė pasiūlymą praplėsti direktyvos taikymą nepriklausomiems e, teisų e, administratoriams arba atitinkamiems verslo subjektams. Aš turiu pasakyti, kad komisija siekia sukurti vienodas sąlygas visiems. Todėl labai svarbu sužinoti, kas iš tiesų konkuruoja su kolektyviniu teisų administravimo asociacijomis, nes gali būti įvairių subjektų, kurie, pavyzdžiui, e, gali na, surinkti tik tai pajamas už E, teisės, tačiau negali būti traktuojami kaip kolektyvinių teisų administravimo asociacijos. Todėl tikrai bus sunku surasti tokią apibrištį, kuri e, būtų tinkama visiems rinkoje veikiantiems subjektams, kad direktyva apimtų e, visus objektus, kurių pageidauja šis komitetas. Jeigu turite dar klausimų, esame pasirengę juos atsakyti ir mes susidomėjimu stebėsime tolesnės diskusijas. Dėkuoju. Ačiū. Ar turite dar komentarų? Ačiū pirmininkė. Dvi pastabos. dėl teisų turėtųjų teisų. Norėčiau pasisakyti. Taip pat e, norėčiau mm, kalbėti taip pat ir apie kūrinių panaudojimą komerciniais tikslais. Mūsų komitete, e, vidaus, mūsų komitete taip pat neturime pamiršti vidaus rinkos ir trečiųjų šalių. O nuomonės projekte mes negalime paliesti tik tai vien bendrosios rinkos. E, mes turėtumėm žiūrėti į platesnį kontekstą. Taigi, manau, kad situacija nėra tokia paprasta, nes reikia įvertinti ne, ne tik, kas vyksta vidaus rinkoje, tačiau ir už jos ribų. Būtent tai ir komplikuoja visą šį klausimą. Dauguma tų pateiktų pakeitimų man yra suprantami, tačiau dėje nemanau, kad tinka tiems pakeitimams pateikti tinkama vieta yra mūsų komitetas. Autorių teisės bei bendros rinkos klausimas yra vienas dalykas. Tačiau jeigu mes žengėme žingsnį toliau ir žiūrime į autorių teisų apsaugą į treč, trečiose šalyse, tai jau kitas dalykas, kuris e, verčia mane ver, pateikti kompromisinius e, pasiūlymus. siekiant užtikrinti, kad mūsų nuomonės projektas dėrės su kitais nuomonės projektais, kuriuos jau yra parengęs šis komitetas. Norime, kad ši direktyva būtų patvirtinta, ko galima greičiau. Nenorime, kad mm, na, situacija būtų tokia kaip 2005 metais, ji turi tikrai būti um, tokia, kad būtų naudinga uh, kūrinių teisų turėtojams. Pirmininkas, e, mes pasigilinsime uh, į šio komiteto kompetencijų klausimą, ar už šį klausimą turi būti atsakingas ne tik mūsų komitetas, bet ir kitas. Balsuosime dėl šio klausimo 18 birželio komitete ir jeigu daugiau pasisakyti norinčių nėra, Diskusijos šiuo klausimu yra baigtos. Dabar perikime prie šeštojo darbo tvarkės punktų, tai yra pono Metino Kazako nuomonės projekto dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabakų ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą suderinimo. E, Envi komitete jau pateikta tūkstančiai e, pakeitimų pasiūlymų, taip pat pakeitimų pasiūlymų pateikta ir kitose komitetuose, kuriuose yra rengiamos nuomonės. Tai yra labai svarbus e, pasiūlymas, kurio tikslas yra užtikrinti, užtikrinti geresnę piliečių apsaugą Šiuo e, tikslu komisija e, siūlo e, naujus reikalavimus dėl tabako produktų įpakavimo. Komisija siūlo padidinti tą plotą ant pakuotės, kuriame yra pateikiami pranešimai apie poveikį sveikatai, o ir taip pat numatomi tam tikri reikalavimai, koks, kas turėtų būti pateikta likusioje pakuotės dalyje. Taip pat sakoma, kad negalima naudoti priedų, e, tam tikrų e, kvapų, pavyzdžiui, mentolio ir taip toliau. E, mūsų komitetas turi parengti mūsų nuomonę, kadangi Envi komitetas laukia mūsų nuomonės, kaip visą tai įtakos vidaus rinką. Taigi mūsų nuomonė turėtų būti parengta atsižvelgiant į tartautinį kontekstą. Uh, Teisės aktas dėl tabako gaminių įpakavimo yra sugriežtintas. Panašus teisės aktai buvo priimti Australijoje, tačiau Australija buvo apskusta PPO arbitražui, nes kitos šalis mano, kad visa tai tiesiog nedara su TBT susitarimais. Taigi mūsų komiteto nuomonė tikrai prisidės prie diskusijų šią temą. Ir dabar norėčiau suteikti žodį nuomonės referentui Metinui Kazakui. E, taip pat, kiek jau sužinau, mūsų pranešėjas ir e, šešėlinė pranešėjai sustiko su suinteresuotais asmenimis ir galbūt pateiks e, informacijos apie tų sustikimus. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Jūs tikrai išdėstėte pagrindinius klausimus susijusius su šio direktyvos projekto ruošimu ir prieimimu. Tikslas šio direktyvos yra e, saugoti visuomenės sveikatą ir sumažinti jaunimo tarpę tabako gaminių vartoto, vartojimą. Tačiau kai kurie straipsniai yra labai kontroversiški Pavyzdžiui, yra kalbama apie tai, kad yra Šitoje direktyvoje yra siūlomos priemonės susijusios su pakuotėmis. 70 procentų pakuotės turėtų būti e, perspėjimai dėl pavojaus sveikatai. Taip pat e, negalima bus vartoti tokių priedų kaip mentolis ir panašiai cigarečių dydis taip pat bus reglamentuojamas, pavyzdžiui, plonų cigarečių bus nebegalima gaminti. E, tokia nuostata irgi yra labai kontroversiška. Aš kaip pranešėjas. Pritariu tiems pasiūlymams, kurie padės gerinti visuomenės sveikatą. E, Kita vertus, ir aš ir tikriausiai kiti komiteto nariai norėtų sužinoti, ar šios priemonės, kurių yra tikslas labai puikus, būtent užtikrinti visuomenės sveikatą, bet ar jos ne, neprieštarauja pagrindiniam ES nuostom susijusiom su priekyba, ypatingai dėl techninių kliūčių priekybai ir taip pat trips susitarimui. Kovo mėnesį mūsų, komitet, e, mūsų komitetas, prašau, e, techninių kliūčių komitetas e, padarė tinkamas išvadas ir nusprendė, kad yra prieštaravimų šiame tekste. Taip pat jie išreiškė nuomonę, kad šis pasiūlymas gali pažeisti tam tikrus ES tarptautinius e, įsipareigojimus, atsiprašau, tai būtent TBT ir TRIPS ir GATT susitarimus. Norėčiau paminėti Dominikos Respubliką, kuri eksportuoja 10 procentų tabako gaminių. 10 procentų eksporto yra tabako gaminiai. Jie mano, kad kai, kurie, e, nuost, kai kurios nuostatos šio dokumento prieštarauja 22 TBT e, sutarimo straipsniui, nes yra įvedama daugiau apribojimų, negu yra numatyti, negu reikėtų siekiant teisėto tikslo. Rizikos vertinimas turėtų būti paremtas moksliniais duomenimis. Taip pat yra kalbama apie paprastos pakuotės naudojimą. Ant pakuotės neturėtų būti logo ar prekės ženklo. Todėl kyla klausimas, ar, nuostata, ar tokia nuostata neprieštarauja intelektinės nuosavybės atitinkamiems teisės aktams. Jūs minėjote Australiją, kur buvo priimti, priimtas panašus teisės aktas, tačiau šiuo metu yra labai daug nusiskundimų. Yra kreipiamasi į pasaulio prekybos organizaciją ir yra kvestionuojama, ar Australijos įvestos uh, priemonės ir nuostatos yra teisėtos. Argumentas, kuris yra pateikiamas, yra tas, kad Australijos teisės aktuose keliami nepagristi reikalavimai, dėl kurių vartotojai nesugebės atskirti skirtingų produktų, skirtingų prekės ženklų, skirtingų gamintojų produktų. Ir tokiu būdu sukūriama nevienoda, nevienoda, sukūriamas nevienodos galimybės gamintojams. Pasaulio prekybos organizacijos nuomet turėtų būti atsižvelgta. Manau, kad prie, e, gamintojai turėtų turėti teisę naudoti savo logo likusioje vietoje 75 procentai pakuotės turėtų būti, ploto turėtų būti perspėjimo ženklai perspėjimas tekstas. Ir 75 procentų plotas yra pakankamas. Kita vertus, 25 procentai yra galbūt per didelis plotas, nes bus galima padirbinėti lengviau cigarečių pakuotės. Nes tokiu atveju vienintelis kriterijus įsigijant tokius gaminius bus kaina ir į ES rinką pateks daug padirbtų e, tabako gaminių, o jie yra dar žalingesni visuomenės veikatai. Taigi, atsižvelgiant į visus šiuos argumentus, mano pradinėme nuomonės projekte yra rašoma apie visus uh, šios klausimus, kurie kelia susirūpinimą, būtent ar to, tokios nuostatos neprieštarauja ES tarptautiniams įsipareigojimams, būtent tiems um, prekyba, tarptautiniam prekybos sutartim kaip TBT, TRIPS ir GAT. Šiandieną buvo puikia proga pasidalinti nuomonėmis su viešųjų, su sveikatos, su visuomenės sveikatos atitinkamų organizacijų atstovais ir mes išgirdome jų nuomonę tam, kad susidarytume labiau pasvertą ir objektyvų įspūdį ir nuomonę dėl šios direktyvos, kokią įtaką ši direktyva turės mūsų, mūsų ekonomikai ir mūsų įsipareigojimams PPO. Nekantrauju išgirsti šešėlinių pranešėjų nuomonę tam, kad išgrinintumėm nuomonę, kuri būtų tikrai naudinga lyt komitetui. Ačiū pagrindiniam komitetui. Pirmininkas, ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Marijas, Marija Korėja Samora, žodis jums. Labą dieną, ačiū pirmininkė. Iš tiesų, kaip pranešėjas sakė, Prieš pradedant šį posėdį mes buvom susitikę su atitinkamais e, sveikatos sektoriaus atstovais ir pramonės sektoriaus atstovais ir mes pasikeitėme e, nuomonėmis ir iš tikrųjų suteikta informacija mums bus labai naudinga ruošiant šį pranešimą, e, kuris ir, prie kurio prisideda ir INTA komitetas. Suprantu, kad tai yra labai jautri tema ir apie šią temą turime kalbėti labai atsargiai. Visi čia susirinkę tikriausiai pritarėme, sutarėme, kad tabakas yra kengsmingas produktas ir turėtume užkirsti kelią, kad jaunimas Europoje imtų vartoti tabako gaminius. Kita vertus, komisijos pasiūlymas ir tie pasiūlymai susijęs su e, pakuote ir panašiai gali e, labai stipriai pakengti mūsų įsipareigojimams PPO rėmose. Ši direktyva gali prieštarauti tarptautiniams sutartims, kaip jau buvo sakyta, TBT, TRIPS arba GAT. Šios nuomonės projekte, kurį paruošė ponas Kasat, Išdėstytos mintys e, man yra priimtinos, aš jam jau pasakiau anksčiau susitikus, tačiau mano nuomonė, šita, šita nuomonė yra per daug bendro pobūdžio, todėl aš irgi ruošiu pakeitimus tam, kad būtų užtikrinta jo komisijos pasiūlyti pateikti pakeitimai ir, ir, ir tos priemonės būtų kuo mažiau ribojančios priekybą ir kuo mažiau ken, kenkiančios įsipareigojimams PPO. Taip pat norėčiau ponui, kas sak, aptarti trumpai tai, ką ruošiu dėl mentolio. Norėčiau pasakyti, kad aš prieštarauju šiai nuostatai. Mentolis jau nuo trečio dešimtmečio yra naudojamas ir negalime mentolį priskirti, e, tarkim, aromatams, kurie dabar pastaruoju metu yra naudojami, tarkim, ananaso, braškių ir taip toliau. 2.2 straipsnis TBT būtų pažeistas, jeigu įtrauktume metolio draudimą. Mano nuomonė, reikėtų neuždrausti, o ieškoti e, kokių nors kitų priemonių, pavyzdžiui, informavimo, mokymo kompanijos jaunimui. Taip pat e, uždraudus mentolį galima, e, tai prieštaraus TBT 2,1 straipsniui, nes e, ir taip paskatintumėm juodąją rinką. Kalbant apie plonas cigaretes, komisija mano, kad tai yra produktas, kuris apgauna savo išvaizdą. Manau, kad e, tokia nuostata irgi mm, yra neprimtina, nes tai pažeistumėm antrą TBT straipsnį ir manau, kad iš viso uždrausti tokį, e, tokį gaminį yra, nepak, yra per didelė priemonė siekiant viešosios sveikatos tikslo kalbant apie tai, kad valstybės narės gali priimti dar griežtesnės priemonės negu numatyto šitoje direktyvoje. Žinoma, valstybės narės gali priimti griežtesnės priemonės, jeigu galės pagrysti priežastis būtent visuomenės veikatą. Bet taip pat norėčiau pabrėžti, kad tos, e, tie pribojimai neturi e, pažeisti įsipareigojimų priimtų PPO. Dėl bendros pakuotės, vienodos pakuotės. E, nemanau, kad valstybėms narėms reikia palikti teisę apsispręsti, ar nori įvesti tą bendrą pakuotę. Šiame pasiūlyme komisija neįveda bendros pakuotės, bet leidžia e, valstybėms narėms apsispręsti naudoti vienodą pakuotę, jeigu jos manys, kad to reikia siekiant tikslo. Kaip jau buvo sakyta, kaip ir pirmininkas ir pranešėja šiandien sakė, kaip žinote, yra šalių, kurios mano, jog kad šitas dokumentas prieštarauja PPO. Pavyzdžiui, ir yra pateiktos keturios bylos. Kol kas nėra jokio mokslinio duomenų, kad tokios priemonės būtų naudingos. Ponas Kasal 49 e, konsultuojamo dalyje ne mano, kad reikia palikti tą e, galimybę įvesti vienodą pakuotę, bet reikia nepažįsti PPO. O mano nuomonė, bet kuriuo atveju bendrai, bendroji pakuotė pažįstų PPO įsipareigojimus. Dėl sveikatos apsaugos noriu pasakyti, kad nėra pakankamai e, mokslinių duomenų, e, kurie įrodytų, kad 77, 75 procentai e, ploto užkirstų kelią cigarečių vartojimui. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, galima būtų, tada, kada trūksta mokslinio domenų, galima imtis netokių ribojančių priemonių tai 25 straipsnėje yra numatytų nuostatų, kur, kurios yra tiesiog techninės kliūtys e, priekyboj. Cigarečių pakuotės atidarimo sistema nepadidina ir nesumažino e, rūkimo. Taip pat mums kyla abejonių Mums kėlė abejonių dėl šios straipsnio, todėl bus pateikta e, pakeitimų, kad e, būtų jeigu, jeigu bus priimti deleguoti aktai, tai galėtų prieštarauti 109 straipsniui. ir reikėtų palikti teisėkuros teisę komisijai, o ne priimti nuostatą, kad bus kuriami deleguoti aktai. Iš manęs tiek, ačiū. Muchas gracias. And I would like to pass over. Dėkuoju, dabar norėčiau žodį suteikti kolegai Andy Weber. Dėkuoju, jūs aptarėte tos pakeitimus, Ir mes, kaip komiteto nariai, tikrai nesistame, kad tabako verslo atstovai tikrai yra labai aktyvūs lobistai. Tai žinom jau senai. Todėl tema visuomet kels daug ginčių. Taigi tabako pramonės atstovai mums primena, jog rūkantis sumoka daug maž 20 milijardų eurų mokesčių Europoje. Tai yra dideli pinigai. Noriu priminti, kad sveikatos apsaugos išlaidos ES skirtos gydyti su tabako susijusios lygas, e, skaičiuojama, kad tai išlaidos sudaro 25 milijardus eurų ar net daugiau. Rūkimas dabar, nuo rūkimo miršta 6 milijonai per metus čia visame pasaulyje. Ir 2020-aisiais e, skaičiai gali siekti net 8 milijonus. Taigi viskas, kas gali tik tai sustabdyti rūkimą, bet kokios priemonės yra sveikintinos. Teisės aktų derinimas, pakuotės, e, perspėjimai ant e, pakelių, kurie gali būti didesni. Tai visos tos priemonės neįrodo, jos nėra moksliškai patvirtinos, tačiau nėra ir e, priešingų rezultatų. Todėl kodėlgi ne patvirtinti tokias priemonės, tikintis, kad vis tik jos yra veiksmingos. Kova su ne, teisėtą gamybą. Čia aš norėčiau tikrai pabrėžti šios ryties svarbą. Ir priekyba tarp valstybių internetu ir kova su neteisėta gamyba, kontrabanda yra tos labai dvi svarbios sritis. Ir jos eina iš vien kartu su kitomis mūsų tvirtinamos priemonėmis. Taigi visiškai remiu Europos komisijos direktyvos siūlymą, kuri siekia apsaugoti visuomenės sveikatą, įgyvendinti PSO kovos su rūkimu priemonės ir kuri visiškai neprieštarauja tarptautinės prekybos principams. jau esu pateikęs visą eilę pakeitimų, kuriais siekiama sustiprinti ES kompetencijas sveikatos apsaugos srityje remiantis PSO nuostatomis, ypač pagal tarptautinius susitarimus dėl prekybos kliūčių panaikinimą, taip pat remiantis intelektinių teisų apsauga. Taigi tuose programuose numatytos ir finansavimas, ir numatytos galimės valstybėms narėms patvirtinti griežtesnės teisės priemonės, kovojant su padirbimu ir neteisėta priekyba. Dėkoju Dėkoju. Aš kalbu šešėlinės panešėjos vardu. Ir taip pat, taip pat esu ECR frakcijos atstovas. Taigi mūsų komitetas vaidina svarbu vaidmenį ir daugelis komisijos pasiūlymų tikrai turi įtakos prie, užsienio prekybai, tarptautiniai prekybai. Mes e, keliame ženklinimo problemas. E, ES siekia laikytis PSO reikalavimų dėl ženklinimo. Ir čia yra keletas e, svarbių nuostatų. Antai 2010 metais buvo kritikuojama Tailandos nuostatos, kurios nebuvo tokios griežtos arba neatsižvelgė į mokslinius tyrimus ir duomenis. Dabar komisijos siūlyme mes kalbame apie 70 procentų um, pakelio turinio, kuris turi būti paliktas perspėjimams. Bet mūsų supratimu tai yra tikrai veidmeniškas reikalavimas, nes tai gali net pažeisti mūsų ES prestižą nes bus sunku pagrysti savo sprendimą PSO kontekste. Komisija turi pagalvoti apie tai, jog toks siūlymas turės įtakos ir ne tik tabako e, pramoniai, bet škotiško viskio gamybai ir taip pat ir kitoms susijusiems pramonės šakoms. Taip pat yra svarbu pakalbėti apie ES-JAF tarptautinę priekybą, nes tabako produktų direktyva turės įtakos jiems. Ir būtent skirtumai tarp teisės aktų gali išryškinti mūsų didelius politinius nesutarimus. Tai mes turime turėti omenyje. Ir dar vienas paskutinis pastebėjimas dėl nikotino kiekiu. Mm, Buvo gauta daug mm, laiškų iš rinkėjų dėl nikotino kiekio nurodymo ir neigiamo poveikio žmogaus sveikatai. Ir prekybai tokia nuostata gali turėti neigiamą poveikio, ypač sakutiniai prekybai ypač kai eksportuojami dideli produktai, dideli produktų kiekiai. Ir taip pat pagal GAT susitarimą. Todėl mes manome, kad e, mūsų komitetas gerai pamastytų, ar negali būti tikrai negiamos įtakos patvirtinus šias nuostatas. Nes e, Europos pramoniai tai gali turėti tikrai neigiamos įtakos mm, mūsų tartutinių partnerių e, atžvilgių. Taigi, dėkuoju. Ačiū. Manau, kad tai yra svarbi tema. Nepamirškime, kiek daug miršta nuo rūkimo. Bet taip pat tai ir kontroversiška tema, nes kertasi tikrai daug interesų tai yra tabako pramonė, kuri jau buvo minėta, yra labai stipri, tai, tai yra dideli lobistai, e, tai yra vienas iš stambiausių pasaulinių kompanijų, kurios e, turi didžiausią apyvartą ir tikrai jos e, imsis neigiamų veiksmų, kad sustabdytų šitą teisėkrus procesą mes matysime, kad bus iškeliami tokie argumentai kaip TRIPS, GATT ir kiti susitarimai ir bus bandoma įtikinti parlamento narius nebalsuoti už tokio pabudžio pakeitimus. To nepamirškime. Nepamirškime ir kito dalyko. Svarbus tikslas yra žmonės įtikinti, kad neapsimoka rūkyti, nes 50, 70 procentų rūkančių pradeda prieš 18, 94 iki 25 metų. Todėl tokios priemonės kaip perspėjimai, reklamos, o taip pat ir konkrečios prieš tam tikrus produktus nukreiptos priemonės gali būti labai naudingos ir gali prisidėti prie rūkimo sumažinimo. Taigi tokios skriptingos e, priemonės gali pasiteisinti. E, sveikinu komisijos pasiūlymą, galima jį padaryti šiek tiek griežtesnį. Ir mes net padidintume tą perspėjimų e, ploto ant pakelio dydį nuo 75 iki 80 procentų, buvo prikišama, kad neva dėl to padidės e, padirbinėjimas. Bet e, tikiuosi, jog nebūtinai automatiškai nuo to turėtų padidėti cigarečių padirbinėjimas. Ir čia tikiuosi komisijos atsakymo šioje vietoje. Toliau, dėl taptutinės priekybos, mūsų nuomonė tikrai čia yra svarbi. Dėl, vėlgi, tikrai negalime remtis vien tik tai teisės argumentais bet akivaizdu, jog yra interesai, kurie, kurių, kuriuos siekiama apginti. Tabako gamintojai gali būti atgrasomi tokio pabudžio priemonėmis, nes mes siekiame apsaugoti visuomenės sveikatą. Buvo minėtas Malavis ir kitos valstybės. Ir tikrai tai nėra kažkokia išimtis tabako pramonėje, nes Malavis yra pagrindinis tabako gamintojas pasaulyje. Čia vėlgi buvo kalbama apie darbo rinką, nes Malavija šioje pramonėje leidžiama dirbti vaikams nuo 8 iki 14 metų ir 90 procentų produkcijos iš Malavio iki praktiškai 90 procentų tokios produkcijos yra perkama Philip Morris ar kitų pagrindinių didžiųjų tabako gamintojų kompanijų. Ačiū. Dėkoju. Bertas Langen, prašome. Ačiū pirmininkė. Polas Merfis tapo e, tiesiog tautos e, herojumi e, gynęs darbuotojų teisės. Komisijos pateiktas pasiūlymas yra sveikintinas, tačiau dėje pernelyg ribojantis nors ir neuždraudžia tabako gaminių vartojimo. Kyla klausimas, ar tikrai šis teisės akto pasiūlymas yra naudingas ES e gamintojams ir trečiųjų šalių gamintojams. E, pažiūrėkime kokia yra gamintojų ES situacijoje, lyginant su kitų gamintojų situacija, pažiūrėje, Azijoje. E, aš laikausi nuomonės, kad kalbant apie gamybą, tai gaminti galima visur. Tačiau esmė e, yra pati pakuotė. E, jeigu bus taikomi kažkokie apribojimai, labai sunku bus, e, tarkim, išsiskirti savo gaminių iš kitų. E, o būtent e, prekybinis ženklas pakuoti ir yra tas bruožas, kuriuo įmonė įsiskiria ir skiriasi nuo kitos. Aš manau, kad dėl šios direktyvos trečiųjų šalių gamintojai įgys konkurencinį pranašumą, lyginant su ES gamintojais. Mes norime, kad darbo jėgos liktų ES. Taigi, kalba neina apie tai, kas turėtų būti spausdinama ant pakuotas. E, kyla klausimas apskritai, kaip turėtų atrodyti pati pakuotė. Ir tai kokie apribojimai pačiai pakuotėjai turėtų būti taikomi. Aš manau, kad na, mes tikrai galime išsaugoti tūkstančius darbo vietų ES ir nemanau, kad pačios pakuotas forma yra susijusi su poveikiu žmogaus veikatai. Dabar dėl to, kas yra sakoma dėl PPO organizacijos ir dvišalių susitarimų. Nemanau, kad tai yra teisingas motyvas teikti, kad tokia direktyva yra netinkama. Dabar, e, pavyzdžiui, cigarams e, ši direktyva nėra taikoma. E, todėl laikausi nuomonės, kad Tokiu būdu yra iškraipama tabako gaminių rinka. E, pagal senus, senuosius teisės aktus tabako, e, tai yra e, cigarams, nebus taikomas generinės pakuotės reikalavimas. Ir tarkim, kai kurie cigarų gamintojai gamina mažus cigarus ir pakuoja į nedidelės pakuotės, todėl negali uždėti tokio didelio e, perspėjimo apie sveikatą būtent apie pakuotės. E, Andlė Rys iš Sanko generalinio direktorato kalbės komisijos vardu, prašome. Ačiū pirmininkė. Mes norėtume padėkoti pranešėjui už nuomonės pristatymą. Kaip buvo sakyta, komisijai šis pasiūlymas yra labai svarbus. Mes laikomės nuomonės, kad e, direktyvos e, peržiūra e, paskatins jaunuolius nevartoti tabako gaminių. E, tai yra tie žmonės, kurie dar nepradėjo e, vartoti tabako gaminių, jų ir nepradės vartoti. Mes numatome tam tikrus e, privalomus reikalavimus, pavyzdžiui, dėl ženklinimo, dėl priedų, dėl atsakamumo, skaidrumo, taip pat mes uždraudžiame oralinį tabaką, taip pat ir taikome apribojimus nikotino turintiems gaminiams. Mes pateikėme pas, pakeitimus susijusius su keliomis rytimis. Būtent apie jas pakalbėsiu. Ir sureaguosiu į jums, jūsų iškeltus klausimus. Valstybės narės gali pritaikyti griežtesnės nuostatas dėl generinių pakuočių. Turiu pasakyti, kad pasiūlymas dera su tartutiniais įsipareigojimais, pavyzdžiui, ir pagal PPO taisyklės. Mes atlikome teisinį įvertinimą prieš pateikdami teisės akto pasiūlymą. Ir e, viso pakeitimų, teisės akto pakeitimo e, metu e, atsižvelgia į visus E, reikalavimus. Taip pat buvo organizuoti viešieji klausimai e, ir buvo nustatytas terminas, iki kada buvo galima pateikti pastabas ir pastabų gavome tik tai iš dviejų šalių. Dabar dėl tos, e, dėl tų reikalavimų, kad būtų pateiktam, pateikti sveikatos atžvilgių perspėjimai tam tikrame plote. Mes laikomės nuomonės, kad e, na, kažkokių privalomų e, reikalavimų dėl generinių pakuočių mūsų pasiūlyme nėra. Bet jeigu valstybės narės nori e, pritaikyti griežtesnius reikalavimus dėl generinių pakuočių, turi laikytis ir teisės aktų ir PPO ir taip pat pranešti komisijai, kuri vertins, ar visą tai dera su vidaus rinka. Jeigu priemonė e, papuls į PPO e, sutarčių e, nuostatas, tada taip pat reikės ir pranešti apie tokių priemonių taikymą PPO organizacijai pagal TBT sustarimo nuostatas. Dėl generinės pakuotės. Pasaulio sveikatos organizacija E, pateikė rekomendacijas būtent dėl generinių pakuočių naudojimo pagal atitinkamą e, konvenciją. E, dabar dėl neteisėtos priekybos kaip visą tai susiję su generinėmis pakuotėmis. Aš manau, kad sąsaja šių dviejų dalykų yra nete, neteisinga, nes generinės pakuotės naudojimas negali būti siejama su neteisėta priekyba. Jau dabar yra padirbamos netgi pačios sudėtingiausios pakuotės. E, o juose taip pat e, O jeigu jau mes pateiksime tokius reikalavimus, kad turi būti pateiktas apie sveikatą persventis tekstas, tai e, tokią pakuotę gali būti netgi dar sudėtingiau padirbti. Būtent dėl tos priežasties mes pateikėme pasiūlymą e, įtraukti dvi svarbės priemonės šioje srityje. Tai yra e, numatyti atsakamumo sistemą, taip pat ir papildomų apsaugos priemonių nustatymą. E, komisija tikrai siekia, kad būtų E, sumažinti neteisėtos prekybos mastai. Būtent e, tai yra vienas iš komisijos tikslų. Toliau 12 straipsnis ir intelektinės nusavybės teisės. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mūsų pasiūlymu e, net bus numatyti įvairūs simboliai, kurie turi atsirasti ant pakuotės. Mes draudžiame naudoti tik tai tuos simbolius, kurie yra dviprasmiški. Pavyzdžiui, kurie teiktų, kad tabako gaminių naudojimas nėra mm, jau toks žalingas. Tačiau tokie pribojimai, kaip ir mm, yra dabartinėje direktyvoje, tokį apribojimą e, pagrindžia ir ETT sprendimas. Pavyzdžiui, gamintojai taip pat gali naudoti ir savo prekių ženklus, tačiau jie neturi būti dviprasmiški, tai yra pateikti tokios klaidinančios e, žinios. Taigi e, tabako gaminanti įmonė, naudodama savo prekinį ženklą, tai galės įsiskirti iš kitų prekių ženklų. E, taip pat vartotojai galės atskirti produktus pagal patį prekės ženklą. E, o mūsų pateiktas pasiūlymas dėl tabako produktų įpakavimo yra skirtas tam, kad pati pakuotė e, rūkaliams taptų nepatraukli. Iš vienos pusės mes norime sumažinti 2 procentais e, rūkalų vartojimą penkerių metų laikotarpiu. Tai reiškia, kad e, sumažėtų e, rūkalių 2,4 milijonais. Ir tokiu būdu mes išgelbėtume daug e, gyvybių. Taigi nemanau, kad tokie skaičiai galėtų iš esmės pakeisti tabako gaminių gamintojų gyvenimą. Dabar dėl konkrečių pastabų, dėl cigaretėmis su mentoliu. Tokių cigarečių rinkos dalis išaugo e, įvairiose valstybės narėse. Vokietijoje, pavyzdžiui, per pastarausius dešimt metų rinkos e, dalis išaugo 1,3, e, nuo 1,3 iki 3 procentų. Taip pat mes pastebėjome, kad cigaretė su mentoliu E, būtent yra skirtos jaunimui. Ir e, visi produktai su priedais turėtų būti traktuojami vienodai. Indonezijoje e, e, užginčijo JAF e, draudimą dėl cigarečių su mentoliu naudojimą PPO organizacijoje. E, Dažnai jaunimas nori eksperimentuoti ir todėl renkasi e, cigaretę su mentoliu kaip e, naują produktą. Ir būtent dėl tos priežasties mes norime užkirsti kelią tokiems e, tabako gaminiams su priedais naudojimą. Dėl komisijos poveikio įvertinimo jis buvo tikrai labai platus, tačiau e, akivaizdu, kad per 30-40 metų informacija apie tabako poveikį sveikatai. E, informacijos mes turime vis daugiau, taigi nekyla mus klausimas dėl to, ar tabakas yra žalingas ar ne. E, dėl plonų cigarečių. Vėlgi, plonos cigaretės yra skirdos, e, skirtos tam tikrai tiksliniai e, grupiai, tai yra e, naujai pradedantiems e, rūkyti jauniems e, žmonėms. E, dažniausiai tokia produkcija orientuota į moteris, į jaunas moteris. Ir vėlgi e, yra labai daug kampanijų, kurios, kuriomis yra reklamuojama tokia produkcija. Pavyzdžiui, lengva tokia, tokias cigaretės įsigyti internetu Ir jeigu pamatysite, kaip yra pateikta informacija, bus aišku, kad tokia produkcija yra būtent skirta jaunimui. Pirmininkas, ačiū. Norėčiau pats užduoti papildomą klausimą, nes manau, kad kolegos iškėlė šitą klausimą, bet jūs neatsakėte arba neišgirdau. Ar komisija teiravosi PPO, ar šitas pasiūlymas neprieštarautų atitinkamiems uh, įsipareigojimams, ar gal tar, komisijos teisės tarnyba domėjosi ir gilinosi. Man atrodo, kolega klausė, bet jūs neatsakėte. Komisija. Taip, mūsų teisės tarnyba domėjosi ir gilinosi. Ir mes, kaip sakiau, PPO pranešėme apie šios planus ir uh, gavome užklausimus iš trijų šalių, kurias minėjau. Ir dabar jau derinimai su PPO eina į pabaigą. Pirmininkas, jei nėra daugiau klausimų, norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje ir ją praturtino savo argumentais. Turiu prisipažinti, kad aš nesu rūkalius. Nepaisant to, labai jautriai reaguoju vis, visus klausimus, kurie susiję su visuomenės sveika, sveikata ir taip pat mūsų, mūsų įsipareigojimais tarptautinėje bendruomenėje. Taip pat man svarbus Svarbu tai, kad Europos gamintojai turėtų tas pačias sąlygas kaip ir kitur pasaulyje, ypač dabar, kai kenčiame nuo krizės, labai džiaugiuosi, kad ponė Morėja pateikė konkrečius pasiūlymus, su pasirengęs juos aptarti, kai kuriems pritariu, ypatingai dėl deleguotų aktų komisijos siūloma, siūlomos prerogatyvos per šią direktyvą nėra susijusi su pagrindiniu tikslu šios direktyvos. Nemanau, kad deleguoti aktai yra tinkami. Manau, kad šis klausimas turėtų būti reglamentuojamas tradicinė teisėkuros procedūra. Visiems norėčiau padėkoti už išsakytus argumentus socialistų frakcijos atstovui. Ypač dėl tarptautinės priekybos tabako gaminiais ji yra gana menkai reglamentuota ir procedūra, kuri yra siūloma, panašu, kad nėra tvirtai pagrista. Taip pat tikiu, kad įgyvendinsim šias, jeigu šios priemonės, siūlomos priemonės yra skirtos, jeigu bus, atsiprašau, jeigu bus įgyvendintos šitos priemonės, kurios yra siūlomos, bus sum, sumažinta darbo vietų Europos Sąjungoje, o tabako gaminiai jų gamyba bus perkelta į trečiasią šalis ir taip mes prarasime daug darbo vietų pačioje Europos Sąjungoje o tai būtų neigiamas, neigiama pasiekmė, o ne teigiama pasiekmė. Labai džiaugsiaus, džiaugsiuos, jei šešėlinė pranešėjai pateiks konkrečių pasiūlymų. Esu tikras, kad niekas nebejoja šio dokumento svarba. Tačiau aiškios vizijos kol kas mes neturime ir galutinio atsakymo iš komisijos taip pat nesulaukėme. Dar nesulaukėme atsakymo, ar šis pasiūlymas tikrai dera su sustartimis pasirašytomis su PPO ir kotomis tarptautinėmis organizacijomis. Turėtume būti labai atsargus, kad mūsų išsikelti tikslai, kurie yra teisėti, nepažeistų kitų taip pat labai teisėtų tikslų. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Ir baigiame diskusijas šiuo klausimu. Tik norėčiau pasakyti, kad e, pakeitimus galima pateikti iki šio trečiadienio 12 valandos, kad galėtumėm balsuoti birželio mėnesį. O kitas klausimas yra Europos komisijos pranešimas dėl komunikato dėl mažų ir vidutinių įmonių tarptautinės veiklos galimybių gyvendinimo. Prieš 18 mėnesių buvo pateiktas šis komunikatas, 12 metais buvo disku, pradėta diskusija ir vėliau buvo E, įtrei paruoštas pranešimas, ponas Miklė buvo pranešėjas e, e, dėl MVI finansavimo, ponas Savedil buvo pranešėjas. E, ir pas mus atvyko komisijos du generaliniai direktoriai, kurie dalyvavo šio dokumento kūrime ir vėlesnėje priežiūroje. Pone Ratso iš e, Trade generalinio direktorato, jinai dirba su prieiga prie rinkos ir didžiai Enterprise, ponas Herbertas, jisai dirba su konkurencingumu Ir taip pat ponė Joana Dreik dalyvauja mūsų posėdyje. Ji yra ES MVI asociacijos atstovė. Mes e, iš jūsų tikimės išgirsti, kaip sekėsi įgyvendinti komunikato nuostatas ir tai kaip jūs atsižvelgėte į tuos e, mano paminėtus pranešimus įgyvendintami šitą dokumentą. Poniai Hudson, ponui Hudson perduosiu žodį. Poniai Hudson, atsiprašau. Ačiū. Gerbėjami parlamento nariai, ponios ir ponai, man didelė garbė pakomentuoti, jei laikas leis. Žinau, kad laiko yra nedaug, todėl kalbėsiu nedaug, trumpai nes mūsų pristatymas yra bendras, taip pat ir įmonių generalinis direktoratas ir mes, taigi aš kalbėsiu daugiausiai apie tai, kas susiję su priekybos politika būtent šioje srityje. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjunga ir toliau yra didžiausias importuotojas, eksportuotojas, užsienio investuotojas ir užsienio investicijų priėmėjas. Ir mm, mes, mūsų politika remia mažų ir vidutinių įmonių tarptautinę veiklą e, visame pasaulyje. Mes tai darom, mes dirbame labai glaudžiai su DJ Enterprise ir įgyvendiname Europos parlamento rezoliuciją dėl MVI konkurencingumo ir verslo galimybių rezoliuciją. Pirmiausiai norėčiau pabrėžti pagrindinius tris ramščius, ko reikia MVI. Jiems reikia atviros prieigos prie rinkos, Antra, jiems reikia sąžiningų tarptautinių priekybos praktikų. Ir trečia, jiems reikia tam tikrų um, paslaugų, kad galėtų pasinaudoti e, globaliomis verslo galimybėmis. Pirmiausiai, atvira rinka. Atvira rinka yra naudinga, ją galima pasinaudyti per FTA. Komitet, šis komitetas nereikia net, šiam komitete net nereikia aiškinti, kad ES ėmėsi neprecedentinio klausimo dėl LPS ir kadangi MVI sudaro 29 procentai visų įmonių, jiems tai labai svarbu. Du trečdaliai Europos prekybos jais ir Europos BVP bus padidėjęs 2 procentais ir bus sukurta 2 milijonai darbo vietų. Ir čia dar ne viskas. Mes e, ne tik tai deramės dėl sutarčių, bet taip pat prižiūrime, kad jos yra, būtų įgyvendinamos sutarčių sustarimų įgyvendinimas yra mūsų labai svarbus darbas ir kada nelieka va, prekybos kliučių, verslo atsidaro labai dėlės galimybės. Pateiksiu vieną pavyzdį. Mes pastaruoju metu įvertinome, kiek padidėjo prekybos mastai, kai buvo panaikintos kliūtis, prieky, kliūtis prekybai. Čia turiu galvoje pagrindinį e, kliučių mažinimo, kliučių mažinimo politiką. Įvertinome, kad panaikinus kliūtis, tai buvo padaryta per pastaruosius dviejus metus, 2 milijardai eurų apyvartos, papildomos apyvartos per metus sukūrėme. Pavyzdžiui, prekiant su Centrinė Amerika, Peru, Kolumbija ir taip toliau. Taip pat norėčiau pakalbėti apie konkrečias paslaugas ir susijęti šio komuni su šio komunikato įgyvendinimu. Pirmiausiai norėčiau paminėti e, prieigos prie rinkos duomenų bazę, rekomend... Jis yra ši domenų bazė yra susijusi su atitinkamu MVI portalu, kur MVI gali surasti informacijos. Taip pat e, matome, kad e, didėja rinkos prieigos domenų bazės naudojimas. Dabar turime daugiau negu 2000 lankytojų per dieną. Tai yra 20 procentų daugiau negu pernai, kokiosgi yra naujovės. Pavyzdžiui, specifinė informacija apie e, LPS naudą. Dabar įkėlėme ES ir Pietų Korejos LPS naudą ir aprašymą ir šitą skyrių mes plečiame. Tai yra vienas iš svarbių skyrių tam, kad e, daug geriau išaiškintumėm ir praneštumėm e, MVI apie tai, kokiu pliusu, kokiu galimybių turi. Taip pat e, LPS su Peru, Kolumbija ir Centrinė Amerika. Šitos sutartys irgi yra aptariamos. Taip pat labai svarbu, kad būtų pateikiama informacija yra apie eksporto galimybės, bet taip pat ir apie importo galimybės. Ir apie importo režimą toms įmonėms, kurios importuoja. Todėl labai svarbu susijęti rinkos prieigos duomenų bazę ir eksporto atitinkamus portalus, kurie yra skirti importuotojams. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną priemonę, kuri padeda MVI susiranduoti. Tai yra vadinama trade defense, prekybos tokia priemonė. Didžiosios įmonės žino tokias, mm, dažniausiai žino, bet smulkiosios ir vidutinės įmonės tokios informacijos dažnai ieško ir dabar gali kreiptis į mūsų domenų bazę. Pavyzdžiui, jeigu nori sužinoti, ar joms bus taikomos, taikomi antidempingo muitai trečiosiuose šalyse. Taip pat poveikio vertinimas mūsų komandos dirbančios prie, su prieiga prie rinkos dirba 20 šalių ir renka informaciją ir kūrė platformas mūsų MVI. Kalbant apie geografinius prioritetus, jie atitinka mūsų LPS darbo atvarkę tačiau didžiausias dėmesys nukreiptas į tas rinkas, kurios aktyviausiai auga, tai būtent Azija ir Latino Amerika. Labai svarbu, kad mūsų rinkos prieigos komandai labai svarbus bendradarbiavimas su e, verslu valstybėse narise. Pabaigai norėčiau pasakyti kelias svarbiausius dalykus, kad MVI turi pačios priimti sprendimą, ar nori eksportuoti priklausomai nuo įmonės apimties, galimybių. Taip pat priekybos skatinimas yra labai svarbus MVI, bet tai yra nacionalinė kompetencija. Ir galiausiai MVI ar MVI turės kon konkurencingų produktų priklauso nuo ekonomikos konkurencingumo. Taigi, jeigu norime būti konkurencingi užsienyje, turime būti konkurencingi pirmiausiai savo mm, ES viduje. Taigi, iš manęs tiek ir dabar perduosiu žodį kolegoms. Ačiū. Much, we... Dėkuoju. Dabar e, žodį sutikime įmonių generaliniam direktoratų atstovui. Dėkoju. Gerbiami komiteto nariai, pranešėjai, mes puikiai suprantame, kad jūs ši tema labai svarbi ir norėčiau trumpai aptarti mūsų veiksmus, kurių mes imamės per šitą komunikatą. Mano kolega iš komisijos irgi yra pasiruošusi atsakyti, jeigu jūs turite klausimų. gyvendinant šį komunikatą skirime dėmesį į du dalykus - pagerinti ir tobulinti jau dabar e, įmamas primtų priemonių, tai yra pagalbos centrai, vykdomi dialogai su trečiosiomis šalimis, e, apsaugos priemonės. O taip pat norime įvertinti jau Europoje vykdomas paramos programas. E, programas, kurios naudoja, pavyzdžiui, verslo rūmai, vietos valdžia ir panašios institucijos. Jeigu yra tokių galbūt klausimų, kurie nėra neišnagrinėti, tai čia mes kaip tik norime pridėti tą pridėtinę Europos vertę. Ką mes norime daryti ir ką mes norime tobulinti. Norint padėti MVI, turime užtikrinti, jog mūsų tarptautiniai partneriai turėtų būtent kitose valstybėse palankų tą palankę verslo aplinką mūsų įmonėms. Kaip pavyzdys, su JAV mes pradėjome diskusijas dėl bendradarbiavimo MVI srityje. Ir mūsų bendradarbiavimas įgavo pagreitį. Mes nusprendėme bendradarbiauti tarp Europos verslo atstovų ir tautotinių verslo atstovų. Buvo numatyti du susitikimai, vienas jau įvyko Hanoveryje, kai vyko taptautinė mūgė, o kitas vyks šių metų rudenį ir mes bandysime apsikeisti informaciją, kągi mes galime padaryti Europoje ar Amerikoje, e, e, kad paremtumėm MVI. Taip pat vykdomas dialogas su rytų partneriais, e, siekiant apibriežti, kas yra ta palanki aplinka mažoms ir vidutinėms įmonėms. Antra pastaba. Daugelį jūsų pranešimų buvo jau pastebėta šitas dalykas. Tai yra finansavimas. Įmonės turi žinoti, kur kreiptis, ką jos gali gauti, kokias teises turi į finansavimą. Komisija taip pat su parlamento pagalba vykdo tam tikras finansinės programas, kuriomis jame padėti toms MVI. Tai yra ir pagalba kapitalo forma, o taip pat ir parama gauti paskolą. Tokios garantijos yra mm, tokios priemonės, kurios e, visą procesą, galima sakyti, paspartina trimis kartais. Tokio pobūdžio priemonės nėra diskriminacinės įmonėms, kurios vykdo verslą Europoje ir kurios nori pasinaudoti tomis paskolomis savo veiklai užsienyje. Ir pagal turimą biudžetą MVI konkurencingumui didinti, ir čia mes norėtume pasikliauti būtent jūsų parama, yra numatyta 1,4 milijardai eurų. Turint omenyje tą sverto poveikį, tai galim įsivaizduoti, koks gali būti svarus indėlis. Trečias dalykas tai išplaukia iš mūsų tų um, teisinių diskusijų. Mūsų komisaras dažnai vyksta į trečiasias šalis ir jis laikosi nuomonės, jog būdamas tose šalyse jisai tikrai e, privalo būti lydimas Europos kompanijų atstovų nuo 2011 metų buvo surinktos aštuonios misijos Latino Amerikoje, Šiaurės Afrikoje, JAF. Dabar mes keliausime po dviejų savaičių į Rusiją, Liepos mėnesį į Kiniją, toliau į Pietų Aziją. Be maž 300 kompanijų kartu su mumis vyko ir mūsų tikslas - suteikti ženklą, kad e, įmonės dalyvauja šiame procese, taip pat užtikrinti, kad MVI gali keliauti kartu ir pasinaudoti nuo tos atviros ekonominės politikos ir kad mes paremtume taip pat ir ekonomikos susitarimus. Dabar šiek tiek konkretesnių, mm, konkretesnė informacija. Mes tęsime konkrečias programas. Tai yra mūsų pagalbos centrai, kurie įmonėms, kurios kovoja su padirbinėjimu. Tokie pagalbos centrai bus įkurti skirtingose pasaulio šalise. Bent dešimt gal dabar tokių centrų veikia Europoje, vienas Kinija, trečiasis atidarytas pietričių Azijoje ir ketvirtas bus atidarytas Lotynų Amerikoje ir jie skirti suteikti informaciją įmonėms siekiančiams kovoti su padirbinėjimu ir nelegalia prekyba. Dar paskutinis mūsų veiklos aspektas. Klasterių sudarimas ir bendradarbiavimas. Mes norime, kad klasteriai pasinaudotų verslo tinklais iš įvairių Europos kompanijų. Mes žinome, kad tokie klasteriai egzistuoja ir kad verslo tinklai egzistuoja. Ir mes tiesiog norime juos suburti ir pasiūsti į trečiasias šalis. Jeigu tai pavyks, tai bus mūsų sėkmė. Taigi mes norime tęsti savo darbą, norime jį išplėsti, išplėsti savo rezultatus, kuriuos pasiekime jau per pastarosius metus. O jums, e, valstybėms narėms ir verslui, mes pažadėjome imtis dar toliau siekiančių priemonių paremti MVI tarptautinį aspektą. Taigi, įvykdydami, taikydami šitą komunikatą, mes norėjom tarsi inventorizuoti vykdomas priemonės. Ir net e, sudarėme tokį žemėlapį ir gražiai yra ta, jog daugelis priemonių jau egzistuoja. Nemažiau nei 50 e, paslaugų pobūdžio centrų centrų jau egzistuoja Europoje. Taigi, pagalbos paslaugos jau egzistuoja. Ar privačios, ar viešosios, ar vietinės, ar regioninės. Nesvarbu, bet tai jau yra. Tačiau mūsų tyrimas ir išryškino keletą problemų. Ne visos tos paslaugos yra prieinamos ne iš ES e, įsikūrusiems kompanijoms. Toliau konsultavimas, e, bendradarbiavimas ir kitos priemonės nėra e, pagrindinės. Daugiausiai yra prašoma subsidijų, finansavimo, paskolų, būtent tokių e, paslaugų reikia daugiausiai ir čia fiksuojamas didžiausias aktyvumas. Trečias aspektas - šios paslaugos ir pakankamai plačios ir panašu, kad jos neatitinka tų nedidelių įmonių poreikių, jų kažkokių veiklos aspektų. Tai yra labai plataus pobūdžio nuostatos, todėl labai būtų svarbu seiškinti kryptingai, kokios yra paslaugos ir poreikiai. Suprantame, kad e, kai kurios rinkos yra e, padengtos, išnagrinėtos, pavyzdžiui, Kinija, tačiau Pietų Azija arba net Afrika, Marokas, Saudo Arabija yra sakykime, mažiau e, padengtos tos valstybės. O įmonėms labai svarbu žinoti, kokios yra priemonės ir kur galima kreiptis. Tai ir yra antroji strategijos įgyvenimo dalis, etapas. Mes siekime sukurti tokį portalą, kur įmonės gaus informaciją, kokiamis paslaugomis jūs gali pasinaudoti. Taigi, mes ne tik norime užkišti spragas tos pagalbos paslaugų sektorėje, jų yra išties daug, bet mes norime taip pat, kad nesvarbu kokia bebūtų kompanija, įmonė, jinai galėtų gauti tokio pobūdžio paramą. Mes žinome, kad kai kuriuose valstybėse informacija apie investicijų e, galimybės e, galbūt buvo suteikta Rumunijos, Italijos, Vokietijos e, tų pagalbos centrų. Tačiau kitos atstovybės arba priekybos rūmai tokių informacijų nesutikė. Kodėl taip yra? Ar mes galime ką nors pakeisti? ar mes galime patobulinti situaciją ir būtent į tokius klausimus mes norime rasti atsakymą. Ir ponas Tasni pateikė pasiūlymą, kuriuo siekime užtikrinti, kad tarpininkai Europoje galėtų nurodyti MVI, suteikti informaciją apie ne Europoje egzistuojančias priemonės ir galimybės ir kad tai būtų susijęs su ES teigiama informacija. Būtent e, su atitinkamomis kolegomis mes bandome koordinuoti šitą išorinę ir vidinę mūsų veiklą. Čia kaip tik ir norėčiau sustoti. Mano kolega ir aš esame pasiruošę atsakyti visus jūsų klausimus. Žinoma, tai yra labai nuoseklus darbas, mes turime patikrinti, kokia iš tiesų yra tikroji ir kokią pridėtinę vertę galime mes čia sukurti. Ačiū. Dėkoju. Suteiksiu žodį komiteto nariams. Ačiū pirmininkė. Liko nedaug laiko, todėl bandysiu, ko galima trumpiau kalbėti. Norėčiau padėkoti komisijai už komunikatą, už tokį išsamų pristatymą, e, kokios veiklos yra įgyvendinamos. Jūs sakote, kad e, kai imatės veiksmų, jūs nenorite duplikuoti pastangų, e, kurios yra įgyvendinamos, pažiūrėjau, nacionaliniu lygmeniu. Tai yra labai svarbu. Europos parlamentas taip pat to pageidauja, kad jeigu imamasi veiksmų ES lygmenių, tai tiesiog tie veiksmai turėtų papildyti tai, kas vyksta jau nacionaliniu lygmeniu, tačiau jokių būdų pastangos negali duplikuotis. Norėčiau užduoti vieną klausimą, kuris yra susijęs su tuo, ką pasakė pirmininkas. E, buvo parengtas e, pranešimas ir pranešimo atžvilgių buvau bendra pranešėjas dėl mm, mažų ir vidutinio įmonių finansavimo, dėl prieigos prie kreditų. E, tame pranešime, 14 punkte, yra prašoma e, vidutinėje, laik, vidutinėje perspektyvoje turėtų būti sukurta uh, E, speciali priemonė skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms e, eksportui ir importui paremti. Aš norėčiau paklausti, gal galite pateikti daugiau informacijos, ar imtasi kažkokių žingsnių e, šiuo klausimu. Tiesiog noriu pasakyti, kad Europos parlamentas neragino kurti papildomos e, biurokratijos, e, numatyti kažkokių papildomių biudžeto eilučių ar administravimo struktūrų. Tai tiesiog buvo prašymas komisijos e, panaudoti jau esančias struktūras, sukuriant sinergijos poveikį ES ir nacionalinių lygmenių. Taigi norėčiau sužinoti, ar jūs priemėte domen Europos parlamento prašymą ir ar buvo imtasi kažkokių konkrečių uh, E, veiksmų, kad mūsų prašymas būtų gyvendintas. Ačiū. Ar dar yra kažkokių klausimų, prašome. Dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už pateiktą informaciją šiuo sudėtingiu klausimu kuris yra susijęs su mažomis ir vidutinio dydžio įmonėmis. Reikia įsiaiškinti, kokios yra tos mažos ir vidutinės įmonės. Jūs sakote, kad e, e tokių įmonių yra labai daug, apie 92 procentai, tačiau didžiąją E, tų įmonių dalį sudaro mikro įmonės, kuriuose dirbat vienas ar du žmonės. E, norėčiau paklausti apie e, remimo priemonės, kurios yra būtent skirtos mikro įmonėms. Manau, kad tokių priemonių jau egzistuoja apie 300. Pagal jos yra naudojamos mikro įmonių susirentuoti į rinkoje. Deja, turiu pasakyti, kad mikro, įmon, e, mikro įmonėms ne visada lengva sužinoti, kokios paramos priemonės e, joms yra prieinamos. Taigi aš manau, kad reikėtų prieš patvirtinant kažkokią priemonę pasitikslinti, kokia yra tos priemonės tikslinė grupė ir ar tikrai e, ji pasieks tą galutinį naudotoją. Per pastaruosius metus matome, kad paramos priemonių mažoms ir vidutinėms įmonėms skaičius išaugo. Ir daugiausiai priemonių uh, išaugo būtent mikro įmonėms. Uh, šiandieną matome, kad vis dėlto labai yra daug įmonių, kurios nežino ar negali pasinaudoti paramos priemonėmis. Ir tai rodo, kad e, kažkas yra negerai. Uh, būtent e, man atrodo, kad e, na, į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Aš manau, kad e, vis dėlto tos paskatinimo priemonės yra labai svarbios, bet reikėtų žiūrėti, kaip jos įtakoja vidaus rinką. Taip pat reikėtų nuspręsti dvigubo apmokestinimo e, klausimus. E, mažos ir vidutinės įmonės yra itin pažeidžiamos, galvojant apie jų kainodaros politiką. Mm, tai pavyzdžiui, mm, akivaizdu žemės ūkio srityje. Dėl tos priežasties reikėtų išvengti e, spekulacijos e, žaliavinėmis medžiagomis, kad e, dėl to nenukentėtų mažas ir vidutinės įmonės. Taigi aš tikiuosi, kad šis susitikimas su komisijos atstovais bus visiems labai naudingas. Ačiū, aš pats norėčiau užduoti klausimą. Per pastaruosius kelis metus, kai buvo E, sukurtas tas paramos e, mažoms ir vidutinėms įmonėms tinklas e, Kinijoje ir kitose šalyse, buvo sakoma, kad na, mm, pastangos nesidublikuos. Ir kai kurie paramos centrai yra naudingi, bet yra ir kitų pavyzdžių. E, valstybė, kai ES tikrai nenori sustiprinti e, valstybių narių atliktą darbą, e, neskatina, pavyzdžiui, valstybių narių keistis informaciją apie na, veiksmingas priemonės, kurios pasiteisina ir panašiai. Taigi galbūt ES vaidmuo yra šiek tiek toksai ribotas. Aš norėčiau, kad komisija tikrai dėtų mm, didesnės pastangas, kad nebūtų kūriamos kažkokios e, struktūros, kurios yra nereikalingos ir kurios egzistuoja kitur. Taigi aš norėčiau sužinoti, kokia yra esama situacija, kaip yra mm, atstovaujama ES ir kokie jūsų yra ateities planai. Taip pat norėčiau sužinoti ir ar yra atlikti kažkokie įvertinimai. Tarkim, ar ES sukurtos struktūros yra veiksmingesnės nei, tarkim, nacionalinių lygmenių esamos struktūros. Ir taip pat norėčiau sužinoti, kaip, pavyzdžiui, yra tarpusavie bendradarbiaujama ir kaip, pavyzdžiui, būtų galima sukurti didesnį, e, didesnę vertę E, gauti tiksliau didesnę vertę iš tų skirtingų struktūrų bendradarbiavimo. Taigi būtų puiku, kad mes pasimokytumėm ir panaudotumėm esamas struktūras, o ne kurtumėm kažkokias naujas, ypač jeigu mes neįsitikinę jų kažkokią teikiamą naudą. Prašome. Dėkoju. Deja turiu skubėti į lėktuvą. Todėl iš karto atsakysiu klausimą į pirmąjį. Atsakysiu pirmąjį klausimą, kuris yra e, susijęs su eksportų e, kreditu. Ir ar ES e, galėtų na, teikti kažkokį papildomą paramą be jau egzistuojančių nacionalinių struktūrų teikiamos paramos. Uh, Iš tiesų mes nenorime keisti esamų nacionalinių struktūrų, kurios priklauso valstybėms narėms. Jos e, veikia, jos e, siūlo eksporto kreditus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kolega e, ponas Herbertas jau pasakė, kad mes visų pirma norime taikyti tokias švelnes priemonės ir žiūrėti, kur galima būti būtų užtikrinti tą papildomumo efektą, o ne kurti kažkokias naujas struktūras. Aš laikausi nuomonės, kad mm, kolegos pateiks daugiau informacijos apie paramą verslui, tačiau aš pati mm, norėčiau paminėti vieną naują projektą, E, kuris bus įgyvendinamas atsižvelgiant į esamų struktūrų paramą, e, efektyvumą. E, Taip pat e, mes, pavyzdžiui, galvodami apie naujas paramos priemonės, žiūrime, tarkim, į tai, kas e, yra daroma prieigos prie rinkos komandose. Matome, pavyzdžiui, kad Kinijoje tikrai tos komandos ir efektyviai veikia, jos lengviau tarkim, prieina prie mažų ir vidutinių įmonių. Taigi trumpai tiek į jūsų klausimą. Turiu tikrai atsiprašyti, todėl kad turiu palikti posėdį. Ačiū už jūsų dėmesį. Dėkoju už jūsų atsakymus. Atsakysiu į likusius du klausimus dėl centrų trečiosiose šalyse. kai kurie šie, e, šie centrai buvo atidaryti įgyvendinant e, plėtros pagalbos plėtrai programas. Kai kurie, pavyzdžiui, centrai egzistuoja penkerius metus. E, Indijoje E, centras jau gyvuoja mm, penkerius, aštuonerius metus. Taip pat e, mes e, ketiname mm, atidaryti naują centrą Filipinuose ir dar keliose Azijos šalyse. Na, iš esmės galiu sakyti, kad mūsų tikslas iš tiesų sukurti kuo didesnį e, potencialą mažoms ir vidutinėms įmonėms plėtoti savo veiklą kitose šalyse. E, ir siekdami šio tikslo visų pirma siekiame žiūrėti, kokie yra mažų ir vidutinių įmonių poreikiai ir kai pateikiame kažkokį pasiūlymą dėl paramos priemonės, būtent į tai atsižvelgiame. Taip pat atsižvelgdami į mažų ir vidutinių poreikius koreguojame esamas priemonės. Yra vienas e, e, paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms centras įkurtas e, Japonijoje. Kaip kolegė pasakė, svarstome, kaip išplėsti galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, pavyzdžiui, dėl kreditų garantų e, siekiame padidinti na, konkurencingumą tarp pačių mažų ir vidutinių įmonių ir mikro įmonių įmonių. Norime užtikrinti, kad ir vienos, ir kitos turėtų vienodas e, galimybės gauti e, finansavimą būtent per kreditų garantijų schemą. Um, ačiū. Papildysiu kolegą. Jis kalbėjo apie prieigą prie informacijos. Būtent apie tai mes ir šnekame, kai kalbame apie Europos pridėtinę vertę. Būtent ir reikia eiti į priekį, apibrėžiant, kas yra Europos pridėtinė vertė. Ir ką matome iš to tyrimo, būtent, kad ne visos MVI e, dirba pagal tas pačias taisyklės, net netokią pačią prieigą turi prie informacijos ir prie paslaugų. Taigi tikrai dar galima daug ką padaryti E, kalbant apie pridėtinę vertę, kad visos MVI turėtų vienodą prieigą, nesvarbu iš kurios šalies jos yra. Be to, kaip e, jūs patys sakote, e, reikėtų skatinti bendradarbiavimą tarp naujų eksportuotojų ir jau eksportuotojų veteranų. Galėtų būti ir kitokių priemonių, kurias reikėtų aptarti, pavyzdžiui, ar reikėtų paskatinti valstybės narės atsiprašau, MVI atsiverti trečiosiam šalim. Dėl 14. 14 e, dalies, kur jūs kalbėjote apie MVI kreditavimą. Mes manome, kad tai yra nacionalinės kompetencijos klausimas, nacionalinės politikos kompetencija. Tačiau mes vykdome struktūrinių fondų panaudojimo kampaniją, struktūrinių fondų, kurie naudojami MVI augimui ir valstybės narės galėtų irgi pasinaudoti šitą priemonę. Struktūrinių e, fondų, struktūrinius fondus galima būtų panaudoti ir kreditavimui. Tačiau, kaip sakiau, tai yra iš principo nacionalinės kompetencijos klausimas. Pirmininkas, ačiū. Ar yra daugiau klausimų ar pastebėjimų? Jei ne, tada baigiame šio klausimo svarstymą ir šios dienos posėdį. Dabar norėčiau visiems priminti, kad reikia išeiti iš salės, nes vyks koordinatorių posėdis. Tad visi, kurie nedalyvauja koordinatorių posėdėje, prašau išeiti iš salės.